Uh, good morning. I think we may as well. Uh... Labas rytas. Manau, galime pradėti nuo pirmojo pranešimo. Tai yra moterų skurdas Europos Sąjungoje. Tomas Hendel uh, pranešėjos vardu pasakys, nes jos nėra šiandieną. Prašom. Gerbėmiai kolegos, na, Turėčiau atsiprašyti pirmiausia Gabriel Cimer vardu, tiesiog jinai negalėjo numatyti, kad bus sutrukdyti ir negalės atvykti. Ir savo pranešime Gabriel Cimer dėko visiems tiems, kurie rengė pakeitimus dėl jos pranešimo ir tai rodo, kad bendradarbiavimas tarp MPL ir FEM komitetų buvo e, sustiprintas ir pakilėtas į aukštesnį lygmenį. Na, pirmiausia, norėčiau priminti, kad dėl susitarimo tarp komitetų pirmininkų, tai yra FEM ir MPL komitetų pirmininkų sutarimo, buvo nutarta, kad e, MPL komitetas savo darbe susitelks į bendrus E, skurdo aspektus, o FEM susitels konkrečiai į moterų skurdo aspektus. Ir dėl šio susitarimo per paskutinį koordinatorių susitikimą e, buvo nuspręsta, kad 43 e, pakeitimai yra netinkami. Ir pronecimer prašo tų narių kurių pakeitimai buvo laikomi netinkamais mūsų komitete, prašo juos atsimti ir pateikti FEM komitete. Ir FEM komitete tos pakeitimus greičiausiai galima bus peikti iki gruodžio 9 dienos. Ir sekretariatas jau yra išsintis atitinkamą informaciją nariams. Na, kai kalbame apie šią temą, tenko konstatuoti, kad tiesą sakant nėra pernelik daug kontroversiškų klausimų. Uh, ir komitete rengintis e, darbams susijusiais su šiais, šiuo pranešimu buvo sutarta dėl pagrindinių tikslų kovojant su skurdu, o konkrečiai kovojant su vaikų skurdu. Pone Cimer šiuo metu rengia kompromisus, na ir nežiūrint to, kad jai nepavyko šiandien ryte atvykti į mūsų posėdį, bandys šiandieną greičiausiai po pietų perduoti kompromisų šešėliniams pranešėms ir bandys pasiekti sutarimą dėl, pra, pakeitim, dėl kompromisų. Dar šią savaitę balsavimas sąrašas bus išsiųstas e, lapkričio 3 dieną, balsavimas vyks lapkričio 9 dieną. Na ir tik yra keletas pakeitimų, kuriems pranešė negali pritarti. Tai yra 22 pakeitimas, ten kalbama apie biudžeto socialinių reikalų fondui padidinimą. 34 e, pakeitimas, ten sakoma, kad e, iš nuomonės turėtų būti išbraukta nuoroda vis didesnį vaikų skurdą, 43. Ten kalbama apie e, tris skirtingus moterų, juos siūloma išbraukti iš strategijos 2023 skirtingus Um, rodiklius e, pagrindžius šį moterių skurtą ir 51 pakeitimas ten kalbama apie socialinę politiką ir šiems pakeitimams ponia Cimer negali pritarti, o 52 pakeitimai, kurį pateikė ponia Meisner, tai dėl šio pakeitimo bandoma bent jau pirmą dalį pakeisti į kompromisą. Lygiai tas pats pasakytinas apie 35 ir 36 pakeitimą, ten kalbam apie vaikų skurdą ir dėl jų taip pat bus bandoma suformuoluoti kompromisą tam, kad būtų išlaikytas e, tikslas per pusę sumažinti vaikų skurdą iki 2012 metų. Dėkuoju, ponia Maisner. Ja, vielen Dank. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na gaila, kad tikrai ponė Cimer nepavyko atvykti, bet iš esmės buvo viskas nušviesta ir visi sutarėme, kad kai kalba eina apie moterų skurdą, reikia iškoti būdų, kaip su juo kovoti, tai čia viskas, viskas aišku. Na ir tie visi pakeitimai tarsi eina vis, visi viena linkme su keliom išrintim, kurios jau buvo čia paminėtas. Mano manimu, gan sudėtinga, nes kai formulavome pakeitimus, bent jau aš nežinojau ir beje dalyvavau diskusijose, nežinau, kad negalima vartoti žodžio moteris. Na, pagal 50 taisyklę. E, gan sudėtinga renkti nuomonę ir man pasirodė labai sudėtinga. Na, o tai, kad e, dabar negali būti daromas nuorodas į vaikų skurdą, tai mums, šešėliniams pranešėjams, irgi yra sudėtinga dėl to. Na ir iš savo pakeit, dviejų pakeitimų išbraukė žodį moteris ir dabar jau tie pakeitimai tarsi tinkami. Ir nors vėlgi yra keistoka, kad negalima vartoti tų žodžių, kai kalba eina apie moterų skurdą ir kovą su juo. Na iš tikrųjų reikia įsiekti kompromisu, nes daugelis pakeitimų yra susijęs vienu ir tų pačiu straipsniu. Na ir man, formuluojant mano pakeitimus, buvo svarbu štai kas. Na ir aš vienos pursis, kad būtų ne vien tik skundžiamasi dėl pernelyg didelio moterų skurdo, bet reikėtų žvelgti į ateitį ir ieškoti sprendimo, o jeigu pažiūrėsime 35 e, pakeitimą, dėl kurio bus pasiektas kompromisas, tai tai tarkim Vokietijoje, e, kai kalba eina apie skurdą bendrais bruožais, kalbama apie skurdo spiralės įveikimą. Aš nežinau, šiuo atveju E, ir panašiai, tačiau man ši, fa, ši savoka yra svarbi, nes de facto atspindi tikrąją padėtį ir jeigu sieksime kompromiso, tai svarbu, kad būtų išlaikyta, kad tarkim, e, jeigu vaikas auga skurdą patiriančioje šeimoje, net jeigu tėvai ir dirba, tai labai svarbu suvokti, kad egzistuoja ta skurdo spiralė ir ją reikia įveikti. Na, iš esmės Tikrai mane domina tie kompromisiniai pasiūlymai ir džiaugiuosi jais ir busimomis diskusijomis. Ačiū. Thank you. Uh, Mrs. Lope Fontania, please. Uh, dėkuoju. Pone Lopentonija. Dėkui, pirmininkė. Na tikrai labai svarbu siekti kompromisu dėl šių pakeitimų, nes e, turinys yra panašus ir būtų neblogai e, suvesti viską vieną tekstą. Na, prieš kalbant apie tuos pakeitimus, dėl kurių, man atrodo, daugiausiai skiriasi nuomonės, norėčiau pasakyti, kad esu labai nustebusi dėl to, kad kai kurie, buvo pasakyta, kad kai kurie pakeitimai netinkami ir dabar negalime jų, ir dabar juos turėtume perdėti FAM komitetui. Na, kaip ir nebejoju pirmininkų e, kompetencija, tačiau nesuprantu, koks kriterijus buvo pasirinktas, o konkrečiai dėl 27, 30, 54, 59, 70 ir 74 pakeitimo, kurios teikia mano frana. Tiesą sakant, šiuose pakeitimuose kalbama apie darbo teisę E, ir darbo sutartis be garantijų ir taip pat kalbama apie moterų, e, moterų silpnesnę padėtį ir jeigu kalbame apie moteris ir negalime kalbėti apie užimtumą, tai ir jeigu kalbame apie moteris ir užimtumą, tai aš manau, kad tai pirmiausia mūsų komiteto kompetencija, tačiau kita vertus reikia E, pritarti pirmininkų sprendimui, tiesiog pasakiau, kad dėl kai kas man atrodo keistoka, o dėl tų pakeitimų, dėl kurių man kyla daugiausiai dviejūnių ir dėl kurių manau, kad reikėtų siekti kompromisu, tai yra e, pirma pastraipa, ten kur kalbama apie Europos socialinį fondą. Ir man rodos būtų tinkama, jeigu gintume didesnis lėšas fondui, kai jo lėšos yra skirtas konkurencingumo didinimui ir užimtumo didinimui. Bet e, čia to fondo lėšų nereikėtų panaudoti socialiniai apsaugai, nes yra ir kitų priemonių. 53 pakeitimas ir 61 pakeitimas. Gal ten yra vertimo klaidos ir todėl nelabai gerai suprantu tų pakeitimo esmės tačiau nebejoju, kad pavyks susitarti dėl jų suderinti tekstą ir esu įsitikinusi, kad tikrai pavyks suformuluoti gerą tekstą. Ačiū. Uh, uh, uh, prieš suteikdama žodį kitiems noriu pasakyti tik, kad visiems pranešėjams buvo paaiškinta, kokia yra skirtingų komitetų kompetencija. Pagal sustiprintą bendradarbiavimą kiekvienas komitetas turi laikyti savo kompetencijos ribų pagal 50 darbo tvarkos taisyklę. Ir pirmininkai komitetų turi bendrai nustatyti, kokios yra sritis patenkančios į atskirų kompetencijų komitetų išskirtinę kompetenciją. Dėl tokių dalykų sustarė komitetų pirmininkai, konsultuodamėsi su pranešėjais. Būtent todėl daug pakeitimų buvo laikomi nepriimtinais. Pone Moran, ačiū, kad suteikite man žodį pirmininkė. Dėl to, kad pranešėjai gavo visą informaciją apie kompetencijos ribas skirtingų komitetų. Man regis gana keista yra tai, kad mūsų pirmininkė minėjo šį dalyką per darbo susitikimą. Ir ji per tą patį susitikimą kalbėjo apie darbus kitais metais ir sakė, kad mes e, užsimsime moterų reikalais, e, skirsime jiems labai daug dėmesio. Tai reiškia, kad e, mes turėtume žiūrėti į pakeitimus, kuriuose yra žodis moteris ir Tiksliau, jinai pasakė, kad neturime priimti jokių pakeitimų, kuriame yra žodis moteris, o tuo pačiu metu sutiko, kad moterų reikalai bus vienas iš svarbiausių mūsų darbo akcentų. E, tas pats žmogus per tą patį darbo po susitikimą su, pateikė dvi skirtingas pozicijas ir tai yra vargiai paaiškinama. Antras pastebėjimas. Aš norėjau gal dabar pasinaudoti savo kalbėjimo laiku ir pasakyti, ką norėjau. Pirmininkė, aš dar kartą noriu pasakyti, kad tai yra sustiprinto bendradarbiavimo procedūra. Aš dar pasitikinsiu su ponė Beres dėl to, ką jūs pasakėte, dėl to, ką ji pasakė per koordinatorių posėdį. Deja, aš pati nebuvau paskutinėme koordinatorių posėdėje, tai nelabai žinau, apie ką jūs kalbate. Aš pabandysiu pasiaiškinti. Dėl šio konkretaus pranešimo Jis rengiamas pagal sustiprinto bendradarbiavimo procedūrą ir dviejų komiteto pirmininkai sustarė dėl darbo tvarkos. E, moterų reikalų ir lyčių lygybės komiteto e, vadovybė pastebėjo, kad bus e, pirmiausia kreipiamas dėmesys į vyrų ir moterų lygybės klausimus darbo rinkoje ir e, kitose srityse. Būtent moterų komitetas taip apsibrėžė e, savo kompetencijos ribas ir sutarė dėl jų su mūsų komiteto pirminkė. Dar ponia Moran Šartie. Aš galvoju, kad jūs pirmiausiai kalbėjote dėl darbo tvarkos, dabar prašom pasisakyti. Ponas Sirkas, dėl darbo tvarkos vis tik tai dar. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu pasakysiu, kad esu nustebęs e, ir ne vien dėl to, kas buvo pasakyta šiandieną, bet apskritai mes e, turime daug darbo mūsų komitete Na ir lyginant su kitais e, komitetais, tarsi mūsų darbas yra antrailis. Na, nesuprantu, kaip buvo, kaip yra dabar su mūsų kompetencijom, jos kaip yra, yra aiškos, darbas, užimtumas, socialiniai klausimai. Ir kodėl dabar mes tarsi netenkame kompetencijos, nes viskas perdodamas kitai komitetui, nes ten tarsi kalbame apie moteris, bet juk mes čia kalbame apie užimtumą, tai yra mūsų aiški kompetencija. Na, apskritai, ne vien šiuo atveju, bet apskritai galbūt reikėtų plačiau kalbėti apie šios klausimus. Na, 50, 50 straipsnis numato sustiprintą bendradarbiavimą tarp įvairių komitetų, tačiau kiekvieno iš jų darbo srityje, kompetencijos srityje. Pritariu Jums eh, dėl to, ką Jūs pasakėte. Man, pasakėte, man visuomet buvo įdomu, kodėl taip yra. Matyt, pirmininkų suėgoje reiks iškelti tą klausimą, tam, kad visos politinės frakcijos pirmininkų suėgoje tai apie tai pasikalbėtų. Aš manau, kad tai būtų tinkamiausias būdas. Labai daug laiko iki balsavimo neliko, taigi aš manau, kad tai turėtų būti labai svarbus pasakymas dėl vedimo tvarkos, jeigu dar kas nors norėtų. Ir e, jeigu diskusijos užsitęs, aš tiesiog lab... prižiūrėsiu labiau e, kalbėjimui skirtą laiką. Aš labai greitai, ponė pirmininkė, pirmiausia. Teisėkuros procesas, taip kaip jūs jį pristatėte man atrodo, kad mes tiesiog nežinojome, kad negalima jokių būdų vartoti žodžio moterys pakeitimuose, nes lyg atrodytų, kad tas pakeitimas bus sugražinamas vien dėl to, kad ten atsirado žodis moterys, jis bus sugražintas į moterų reikalų komitetą. Dabar kitas dalykas. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 27, 46 pakeitimus Man atrodo, kad e, tai yra užimtumo politikos dalis ir norėčiau, kad būtų tie, teis, tie pakeitimai peržiūrėti ir tas pareiškimas dėl pakeitimų tinkamumo turėtų būti peržiūrėtas. Mes kartu su kolege norėtumėme atkreipti jūsų dėmesį į 71 pakeitimą, kadangi jame daroma nuoroda į minimales pajamas. Tai nebuvo patvirtinta, taigi atkreipiu dėmesį jūsų į šį būtent 71 pakeitimą, dėl kurio mes e, turime problemų, mums jis nėra priimtinas. Dėl FSE. Socialinio fondo. Čia yra trys pakeitimai. ir mes pasisakome konkrečiai už šio fondo mažinimą. Ten yra kalbama apie fondo mažinimą, mums tai yra absoliučiai, atsiprašau, nepriimtina, nes siekiant socialinės anglodos tikslų šis fondas yra būtinas. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 80 pakeitimą, kur, kalba, kur, kur kalbama aps, apie subsidiarumą. Na ir kalbant apie tai, ar pakeitimai yra primtini ar ne, ponė pirmininkė, aš norėčiau paklausti, paprašyti, kad būtų balsuojama. Uh, čia mūsų komitete ir apsisprendžiama, ar reikia į moterų komitetą siūsti tos pakeitimus ar ne. Uh, Ačiū, ponė Jotova. Ačiū. Nenoriu perdėm ilgai kalbėti e, šią temą, nes e, iš principo nepritariu tam, kaip e, tos temos skurdas moterys buvo aptariamos, nes kalbame apie moterų skurdą Europos Sąjungoje ir tai yra dokumento tema. Taigi turime atskirti tas dvi temas, kurios, aišku, tarpusavyje yra susijusios. Jūs teigiate, kad būtent buvo nuspręsta komitetams taip ir dirbti ir buvo atsiųstas raštas konkretus. Pranešėja sako, kad nebuvo to rašto ir koordinatorė šiek tiek e, paprotestavo šiai pritariu, nes tai, ką mes dabar darome, tampa na, nelabai prasminga. Jeigu negalime dabar mes apskritai minėti moterų, kalbėti apie mo moteris. Aš labai galėstau, kad nėra ponios Cimer, kadangi ji kalba apie įvairius pakeitimus, e, kurie jai neprimtini. Ir yra parengusi kažkokiu tai kompromisu. Na, aš nelabai suprantu, nes socialistai, pažiūrėjau, pasisako prieš 22 pakeitimą, kadangi kalbame čia apie ES biudžetą ir po to teigiame, kad mums nereikia pinigų lėšų kovojant su moterų skurdu. Man tai netrodo normalu. 22, 23 ir 25, atsiprašau, 26 pakeitimai galėtų tapti vienu kompromisiniu pakeitimu, kalbant apie socialinio fondo išlaidas. Nežinau, ką jūs, kolegos, apie tai manote, bet man atrodo, kad reiktų balsuoti dėl to pasiūlymo, kurį ką tik tai išsakė mano kolegė. Na ir nepaisant laiko grafiko, vis tiek manau, kad reiktų dar kartą apie tai padiskutuoti, nes man visiškai neprimtinas yra toks darbo metodas. Ačiū, ponė Tienosa. Um, I think that the face of female poverty is for the for a large part the face of poverty. Ačiū, ponė Pirmininkė. Man atrodo, kad e, moterų skurdas yra bendro skurdo dalis. Ir aišku, daugiau moterų kenčia skurdą nei vyrai. Dažnai tai yra vienišos moterys ir jos, aišku, gyvena kur kas kurčiau. Taigi nemažai reikia čia klausimų aptarti. Reikia kalbėti ir apie pensijų teisės moteriams ir bandymus išsaugoti, išlaikyti moteris darbo rinkoje, taip pat e, pasirūpinti ir vaikų priežiūros klausimais, tam, kad moteris galėtų dirbti, taip pat numatyti minimalias pajamas toms, kurios negali dirbti ir panašius dalykus. Aš esu pakeit, pateikusi pakeitimų tam tikslui. Na, o kalbant apie pakeitimų primtinumą, aš manau, kad e, kai kurie pakeitimai čia buvo perdėm sukritikuoti ir nuspręsta, kad jie nepatenka į užimtumo komiteto kompetenciją. Juk e, bendras mūsų tikslas šiame bendrai parlamente yra parengti kuo galima geresnį pranešimą. Ir išklausiusi pono Serkas, kuris teigia, kad užimtumo komitetas e, jo kompetencija dažnai persidengia su kitų komitetų kompetencija. Taip tiesa, bet matyt, mūsų, ats, matyt moterų teisų komitetui tai yra ypatingai aktuali tema. Aš esu moterų teisų komiteto koordinatorė ir taip pat daug kolegių, kolegų šiame komitete dirba ir moterų teisų komitete, taigi galime tuo pasinaudoti. Ir aš pati mielai pateikčiau čia nemažai pakeitimų. Ir aišku, juos pristatyčiau ir moterų teisų komitete, jeigu jie daugiau skirti moterų teisų komitetui. Ir daugumai pakeitimų, netgi tų, kuriuos siūlo EPP, e, aš pritariu jiems. Na ir reikia apsispręsti, ar mes juos teiksime čia ir dėl jų balsuosime, ar teiksime tuos pakeitimus moterų teisų komitete. Man iš principo nėra taip ir svarbu. Svarbiausia, kad galiausiai parengtumėme gerą pakeitimą pirmininkė. Prieš suteikdama žodį į ponui Serkas, norėčiau pasakyti, kad visiems jums pritariu. Man, kaip dabartiniai pirmininkiai, na, matyt, ar dabar reikėtų spręsti tuos dalykus, aš manau, kad mūsų tikroji pirmininkė ponia Beres turėtų kartu su moterų teisų komiteto pirmininkė ir su pranešėja pakalbėti apie tai, ar tie pakeitimai yra primtini ar ne. Dabar aš balsavimo uh, neorganizuosiu, tą klausimą aptarsiu su pirmininkė, tam, kad prieš balsavimą mes galėtumėme pažiūrėti, kaip ten yra su tais pakeitimais. Aš iš principo jums pratariu, pritariu. Ir dėl to, kad pritariu jums, aš tikrai galiu jūs patikinti, kad kartu su ponia Berės mes aptarsime tą situaciją ir pasirūpinsime, kad būtų įvertintas tų pakeitimų primtinumas ar neprimtinumas. Ponas Serkas. No he pedido la palabra, pero ya que la tengo, estoy de acuerdo con su interpretación. Creo que... Na, neprašiau žodžiu, bet iš esmės tikrai sutinku su jų tuo, kaip jūs suprantate. Na, aš tikrai e, mintis aiški ir nors nebalsuosim, bet reikia prašyti e, paaiškinti. Pane Asaja. To... Ačiū, pirmininkė, labai džiaugiuosi, kad jūs sutikote imtis šio klausimo per koordinatorių posėdį ir pasižiūrėti reikia, ką mes dabar darysime. Visi gavome elektroninį laišką, aš esu tarp jų, kuriuos jis labai nustebino, turiu galvoje atskirimą pakeitimo ir galbūt išsiaiškinkime, kokia yra takoskira. Aš pateikiau tris labai panašius e, pakeitimus, bet man buvo pasakyta, kad vienas iš jų turi keliauti į kitą komitetą. Aš atsakiau į elektroninį laišką ir pasakiau, kad galiu būti viena iš tų, kurie bus sąraše, kurių pakeitimai bus sąraše, bet e, kyla klausimas, ką mes dabar darysime, ar vėl reikia e, pasaky, vėl atsiųsti elektroninį laišką ir pasakyti, dabar jau atsisakau, kad mano e, pakeitimas būtų atmestas. Kokia yra dabar situacija, ką galite pasakyti? Uh, Noriu pasakyti, kad visus e, pakeitimus svarstysime iš naujo ir kaip galima greičiau jums pranešime, ar pasikeitė pozicija. Manau, kad tai būtų teisinga, nes tiek daug žmonių kalbėjo apie tam tikrą sumaištį ir aš taip pat jaučiuosi kaip ir jūs, manau, kad reikia pasižiūrėti dar kartą į pakeitimus ir pasižiūrėti, ar kai kurie iš jų gali būti mūsų komiteto pakeitimai ir mes kaip galima greičiau pasižiūrėsime į tai ir pasakysime, ar situacija pasikeitė. Dabar tonas man. Labai trumpai, nes tiesiog džiugiuosi, kad uh, mūsų diskusijos linksta tą pačią linkmę. Na, nenorime, kad mūsų darbas būtų taip ribojamas, kad moterų savoką galėtų vartoti ir aptarti tik tais e, moterų reikalų komitetas. Lygiai taip pat yra su kultūra. Pavyzdžiui, kultūros komiteto kompetencijai priskirtina žodis jaunimas. Mes dabar negalime vartoti žodžio jaunimo, nes nors kalba eina apie jaunimo nedarbą. Na, E, lapkričio 11 diena yra karnavalo pradžia ir man tarsi kil, na ir aš tarsi baiminuosi, kad čia dabar ta data perkelta į priekį. Taip, dėl to, tai kas čia vyksta. Manau, kad e, reikia spręsti šios klausimus, net jeigu ir kyla pavojus, kad kur nors busime apkarpyti, Na, o 50-asis pakeitimas, ten kalbama apie 50-asis straipsnis sustiprintas bendradarbiavimas kaip ir geras dalykas, bet manau, kad mūsų pozicija yra aiški ir todėl reikia paklausimo ir atsakymo raštu. We'll sure that, uh, uh, Pone Figureido. Uh, muito obrigada. Eu, tal como a colega Cornelissen, Dėkuoju, kaip kolegė ponė Kornelis. Aš esu uh, moterų komitete, vystimosi komiteto, uh, vystimosi grupėje su koordinatorė. Taip pat esu šio komiteto narė. Žinome, kaip, koks svarbus yra šis klausimas. Taip, moterų reikalų komitetas turi pateikti savo poziciją. Mums reikia sustiprinto bendradarbiavimo. Tačiau E, moterų reikalų ir lyčių lygybės komitetas e, neketina e, Man atrodo, ponia Bauer su manim sutiks, nes ji taip pat yra to komiteto narė. Taigi komitetas neketina pabandyti užkirsti kelią užimtumo reikalų komitetui atlikti savo funkcijas šio pranešimo esmė yra moterų skurdas. Taigi reikia pademonstruoti tam tikrą lankstumą užimtumo komitetui ir prisitaikyti prie šio principo. Pritarčiau minčiai, kad reikia įtraukti kolegų pasiūlymus užimtumo komiteto kolegų pasiūlymus E, kuriuose kalbama apie moterų skurdą. Jokių būdų nepažeidžiant e, principų, pagal kuriuos dirba moterų reikalų komitetas. Galiausiai manau, kad e, pranešiai pademonstruos sveiką protą ir nuspręs, kaip atsižvelgti į vairius pasiūlymus ir kaip išvengti dubliavimo. Manau, kad būtų toks geriausias požiūris sveiko proto sprendimas, kuriame būtų siekiama bandyti išvengti kažkokio susistumdymo tarp e, komitetų. Ačiū, Edith Bauer. Dėkuoju. Situacija keistoka. Temas, kurio, kai kurios temos yra besidubliuojančios, patenka į abiejų komitetų kompetencijos rytį ir mes tokiais atvejais naudojame sustiprintą bendradarbiavimą ir ne visuomet kyla dėl to problemų. E, atvejais kaip šis Labai sunku tiksliai apibriežti, kur baigėsi užimtumo komiteto ir prasideda e, moterų reikalų komiteto kompetencija. Bet per šešerius savo darbo metus čia niekuomet nesusidūriau kad komitet, su tuo, kad kom, vienas komitetas kitam komitetui e, nusinč, nutarė nusiųsti savo pakeitimus. Man atrodo, kad skiriamoji linija šiuo atveju yra gana lanksti, labai sudėtinga tiksliai apibriežti, kur kas prasideda, kur kas baigėsi. Taigi mums reikia pademonstruoti daugiau, daugiau geros valios, sprendžiant šį klausimą, o ne kovoti vieniems su kitais. Panašu, kad daugiau niekas nenori pasisakyti, tai aš. Ai, štai matau dar vieną. Pane Gerin. Ačiū pirmininkė. Beveik mane užmiršote. Keletą dalykų norėčiau pasakyti, bet ne apie pakeitimus. Šiek tiek nustebau, kad e, čia nekalbama visiškai apie kovą su skurdu, stiprinant ekonomiką. Darbo rinka egzistuoja tik dėl to, kad, kad yra ekonomika ir darbo rinka plečiasi, kai auga ekonomika. Ir aišku, moterys negyvena vakume, mes gyvename lygiai tame pačiame pasaulyje, taigi labai svarbu kovojant su moterų skurdu ir bet, bet kokiu skurdu. Pasirūpinti, kad būtų darbo vietų, kad ekonomika klestėtų ir kad e, tuos darbus galėtų dirbti moterys. Na ir kadangi nekalbėsime apie tai, kaip, kovos, ko, kaip reikia kovoti su skurdu, e, kas man atrodo yra akivaizdžiausia, mes tiesiog e, kalbame apie problemas, su kuriamis susidarė su moterys dėl bedarbystės ir dėl skurdo. Ir aš daug pakeitimų siūliau, kuriuose kalbama apie subsidiarumo principą. Aš manau, kad tokie klausimai turi būti sprendžiami valstybių narių lygmenių. Ir aš norėčiau konkrečiai atkreipti jūsų dėmesį į 22 pakeitimą, kuris susilaukė šiek tiek dėmesio. Matyti dėl to, kad aš siūlau nedidinti Europos socialinio fondo finansavimo einamojų momentų. Aš manau, kad tikrai nereikia to daryti. Iš kurgi tie pinigai ateis? Iš valstybių narių, iš padidėjusio biudžeto. Ir kaip jau sakiau, geriausia tokius, tokį finansavimą tvark, tvarko valstybės narės, kurios puikiai žino, kokia jų yra situacija. Ir labai pasisakau prieš tokį labai neaišku žodį žymiai, ženkliai. Mes kalbame apie tai, kad reikia sustiprinti socialinio fondo finansavimą ženkliai. Ką tai reiškia? Man tai reiškia, kad absoliučiai yra atitrūkstama nuo realybės. Jeigu balsuosime ir kažką ženkliai padidinsime, na bent jau pasakykime, kiek tas ženkliai yra, kokia tai yra suma ir tuomet tikrai galėčiau galbūt tam pritarti, pritarti bet kai kalba eina apie tiesiog kažkokią neaiškę savoką ženkliai, man tai visiškai ne, ne, neprimtina. Matyt, skirtingose pasauliuose gyvename. Taip pat 51 pakeitimas, kur, kuriam, kuriuo siūloma išbraukti penktąjį punktą. Būtent dėl to, kad nėra jokių įrodymų, jokių duomenų, kad socialinė apsauga ir socialinė politika prisideda prie to, kad mažėja, trumpėja nuosmukio laikotarpis, ekonominio nuosmukio laikotarpis. Aš manau, kad reikia kalbėti apie asmenis, kurie kenčia nuo nuosmukio, bet tikrai, kažin, ar jie galės prisidėti tam, kad tas ekonominis nuosmukis e, būtų trumpesnis. Taigi dėl to manau, kad penktąjį punktą reikia išbraukti. Ačiū, dėkoju. Užimtumo komitete 9 lapkričio mes tvirtinsime pakeitimus, taigi šią savaitę gausite atsakymą į klausimus dėl pakeitimų. Na ir dabar norėčiau kreiptis į visus komiteto narius ir kad jie pasikalbėtų su frakcijų vadovais ir kad būtų galima pirmininkų sueigoje pakeisti situaciją. Nes būtent frakcijų vadovai kalba apie tai, kokia kompetencija priskiriama vienam ar kitam komitetui ir kokie klausimai yra bendros atsakomybės klausimai. Taigi aš, aišku, su pane Beres apie tai pakalbėsiu, bet norėčiau, kad ir jūs su frakcijų vadovais apie tai pasikalbėtumėte. Tai iš ties būtų labai naudinga. Taigi lapkričio 9, kaip minėjau, yra ta diena, kuomet komitete tvirtinsime pakeitimus. Dabar ponas Handel. Ja, ich kann nur so viel. Na, tiesiog e, galiu pasakyti, kad labai atidžiai sekiau diskusijas, viską pasižymėjome. Na ir tikrai informuosiu ponę Cimer apie diskusijas skambdite, tam, kad e, dirbdama toliau dėl pranešimų į tai galėtų atsižvelgti. Ačiū. Right, Puiku, dėkoju. Dabar persime prie kito darbo tvarkės punkto. Būtent balsuosime dėl pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Čia yra septyni pakeitimai, balsuosime dėl jų kartu. Taip susitarėme darbo grupėje. Kiek žinau, čia problemų lyg ir nekilo, nei vienoje politinėje frakcijoje, taigi aš manau, kad būtų naudinga gal kortelėmis pasinaudoti, jeigu visi turite, tai būtų tikrai puiku, jeigu ne, pasakykite. Balsuojame, atsiprašau, dėl visų septynių raštų. Prašau. Still open. <laughs> uh, the vote is closed. Balsavimas baigiamas. So it's uh, 34 in 34 balsavo už, 2 prieš, niekas nesusilaikė. Ačiū. Periname dabar prie kito punkto. Ir tik susirasti reikia. Tinkamos, tvarios ir saugios Europos pensijų sistemos link. Ponios Rie Omenroj ten dar nėra, kur yra pranešėja, taigi paskelbsiu trumpą pertraukėlę kol sulauksime ponios Omen Ruitin. Again, I... Uh, Gal galėtumėte sugrįžti į savo vietas, ne, Oimen Reuten jau atėjo ir pradėkime nagrinėti klausimą e, tvarios ir saugios Europos pensijų sistemos. E, taigi, kaip sakiau, sėskite, suteikiu žodį poniai Oimen Reuten. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Mes prieš save matome žalėją knygą, kuri yra pagrįsta direktyva, o direktyva dabar užblokuota taryboje. Tai yra direktyva dėl judumo. Ir įvairių sąlygų pensijoms bei pensijų tvarumui užtikrinti. Dirbau su sekretorietu, su įvairiais ekspertais. Ir E, kitą savaitę vertimo atiduosiu pranešimą. Aš bandžiau sureaguoti į visą eilę klausimų. Atsakymas bus nebūtinai e, sprendimas, kaip įveikti dabartinės problemas, bet atsakymas, kuris reaguoja į dabartinę situaciją ir į ateitį. Aš tikiuosi, pirmininkė, kad e, parengus šį pranešimą e, pasikonsultuosime su kitų frakcijų šešėliniais pranešėjais ir esant reikalui pateiksime pakeitimus bei pateiksime nuoseklę viziją. Ką tai reiškia? Aš kaip pranešėja pabandysiu visomis išgalėmis stengtis aiškiai viską išdėstyti. Tai užtikrins, kad mes parengsime nuoseklų atsaką į dėl pensijų klausimų ateities. Pirmas klausimas, į kurį reikia atsakyti, yra toks, ar ES turėtų imtis priemonių dėl pensijų nuostatų. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu Europai, ypač pasižiūrėjus į augimo ir stabilumo paktą. Jeigu pensijų sistemos bus netvarios, tai neigiamai atsilieps valstybių narių biudžetams. Šiame kontekste turėtume ieškoti Europos masto atsako. Pirmininkė tai nereiškia, kad Europa turi nustatyti visas taisyklės, bet turime uh, E, patarti dėl to, kaip reikėtų eiti į priekį ir ką daryti ateityje. Aišku yra tai, kad mes dabar susidurėme su apersta uh, e, piramide. Vis uh, daugiau jaunų žmonių E, kurie dabar e, veikia pagal, m, mm, dalyvauja sistemoje, kurioje pensijos mokamos iš einamųjų pajamų, turės subsidijuoti tomis savo įmokomis vis daugiau senstančių gyventojų. O žmonės, kurie e, žengia darbo rinką vėliau, negalės tiek daug įmokų sumokėti į pensijų sistemas. E, Daugelie šalių e, pensinis amžius realus yra daug e, žem, žemesnis negu kad oficialus. Mažesnis negu, real, negu oficialus. Taigi, e, Dar reikia nepamiršti, kad e, gyvenimo trukmės klausimas yra aktualus, kuris ne visose valstybėse narėse yra vienodas. Mums reikia ieškoti e, tvaraus sprendimo komisija apie tai taip pat kalba ir mes visuomet sakėme, kad ji turėtų sudaryti maždaug 60 procentų vidutinių pajamų. Nemanau, kad tai kokia nors duotybė. Mano asmeninė nuomonė valstybės narės turi pačios nuspręsti, kokia būtų pakankama pensija. Aš nemanau, kad reikėtų tai nustatyti ES mastu. Pakankama pensija turėtų e, būti siema su trimis ramšiais. E, tvarios ir saugios pensijos. Skirtingos valstybės narės, e, tiksliau, pensijos siejamos su trimis pakopomis. Kai kurios valstybės narės turi pirmą ir antrą, naujose valstybėse narėse antrasis e, lygis yra netikras. Ar lygis ar pakopa tai nėra tikroji antra pakopa. Aš pasižiūrėjau į kai kurias tas sistemas. E, pasaulio bankas įkūrė e, tą antrąjį lygį, lygį ir atitinkamas valstybės finansuoja pensijų sistemas, bet iš tikrųjų galime kalbėti apie pirmąjį A ir B e, lygį ar pakopą, bet ne apie pirmą ir antrą. E, pirmojoje pakopoje ir pensijų mokėjimas išeinamųjų pajamų, o antroji pakopa skirta e, pinigam taupyti, tačiau atotrukis yra toks didelis, kad tai, kas sutaupoma, yra paimama iš biudžeto ir gražinama į pirmąją pakopą, bet e, ne taip viskas turėjo būti. Taigi čia reikėtų ieškoti sprendimo. Kitose valstybėse narėse e, pirmoji pakopa veikia labai sklandžiai. Jos turi fondus, e, kurie šimtus milijardų yra sutaupiusios, bet e, antroji pakopa taip pat yra spaudžiama. Dėl ko? Dėl to, kad biržos nebėra tokios, pat, e, tokios pelningos kaip kad anksčiau. Tai yra pirmoji problema. O antroji problema yra ta, kad vis daugiau žmonių gyvena ilgiau. Tokiu būdu pensijų perspektyvos, pensijų išmokų perspektyvos e, kelia spaudimą fondams. E, Pirminkė, mano nuomonė, reikia ir šioje srityje ieškoti sprendimo. Mes dirbame kartu su ekonomikos komitetu ir reikėtų mums pasižiūrėti į IORP direktyvą tai yra ekonomikos komiteto prižiūrima direktyva, bet ir mes turime čia tarti savo žodį, turime kalbėti apie pensijų saugumą ir fondų priežiūrą. Žinau, kad socialiniai partneriai su tuo gali nesutikti, tačiau pensijų fondų priežiūra yra tam tikrą prasme būtina. Todėl, kad negalime sakyti, kad tam tikras fondas e, yra susijęs tik su nacionalinė rinka, bet nepamirškime ir visos ES rinkos. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tokį faktą. Kai kalbame apie pensijas, jauniems žmonėms tai nelabai rūpi, pati pensija. Jie nelabai ką ir žino apie pensijas. Manau, kad informacijos teikimas turėtų būti labai svarbus dalykas. Tai tiek įžangai. Po to, kai pasisakys socialiniai partneriai, norėčiau dar sureaguoti į kai kuriuos klausimus. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu socialiniams partneriams. Rebecca Smith yra iš Business Europe organizacijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir užimtumo komitetui už tai, kad mums suteikė galimybę čia atvykti ir papasakoti, kokia yra mūsų nuomonė dėl žaliosios knygos. Business Europe yra dabar gal rengia savo reakciją į žalę knygą ir aš mielai išdalinčiau tą dokumentą komiteto nariams, na, da, tam, kad e, galėčiau išklausyti jūsų nuomonės apie tą mūsų ataskaitą, bet aš dabar trumpai ją pristatysiu. Pirmiausia, norėčiau trumpai pakomentuoti tris rytis. Pirmiausia, dėl to, kad reikia reformuoti pensijų sistemas valstybių narių lygmenių. Žinoma, buvo imtasi tam tikrų priemonių ir mes manome, kad visgi reikia imtis tolesnių veiksmų valstybėse narėse tam, kad būtų galima užtikrinti pensijų sistemų tvarumą. Ir ES būtent turėtų paraginti valstybės narės imtis tų veiksmų. Na ir žinoma, tos priemonės turėtų būti platesnių pastangų sumažinti biudžeto deficitą dalis tam, kad būtų galima finansuoti pensijų sistemas ateityje. Na ir keletas pastabų. Dėl to, kad reikia papildomos darbo rinkos reformos, mes kaip darbdaviai suprantame, kad pensijų sistemos reforma mūsų vertinimu reiškia, kad mes norime, aišku, kad žmonės dirbtų ilgiau ir išliktų darbo rinkoje ilgiau, bet tam reikia konkrečių priemonių darbo rinkoje, kad įmonės galėtų kurti geras darbo vietas, augimą ir kad tos darbo vietos galėtų būti prieinamos ypatingai vyresniems dirbantiems asmenims. Taip pat keletą pastabų dėl kitos žaliosios knygos dalies, kur kalbama apie įmonių siūlomas privačias pensijas, profesinės pensijas. Na, dabar Pirmiausia, dėl reformos. Norėčiau pasakyti, kad mums pagrindinis prioritetas ES yra padrasinti valstybės narės imtis priemonių tam, kad pensijų sistemos būtų tvarios. Akivaizdu, kad jeigu politika nebus keičiama valstybių narių lygmenių ir bus e, išla, išsaugojamos pajamų pakeitimo e, normos, tuomet e, tai turės neigiamos įtakos. Ir mes manome, kad teisingiausias sprendimas būtų pasirūpinti, kad daugiau darbo vietų, daugiau darbo žmonių būtų darbo rinkose Ir sutinku dėl to, ką sakė pranešėjai, mes nemanome irgi, kad ES turėtų nuspręsti, kas yra tinkamos pensijų pajamos. Tas turėtų būti padaryta valstybių narių lygmenių ir SBO pateikti, e, EBPO pateikti duomenys rodo, kad vidutiniškai 70 procentų žmonių dirba vidutin, ir gauna vidutinį atlyginimą, o 30 procentų, daugiau kaip 80 mažą atlyginimą. Mes manome, kad ES ir toliau turėtų paremti valstybės narės, kas vyko per pastarosius mėnesius ir metus, tam, kad būtų grįžtama prie racionalaus viešųjų finansų tvarkymo. Nes ta skola yra na, didžiulė našta ir komisija yra pateikusi tam tikrų prognozių šioje srityje ir tos prognozijas rodo, kad viešųjų išlaidų mastai ES 4,7 procentais nuo BNP išauks nuo 7 iki 16 metų kai kuriuose valstybėse net 7 procentus tas išaugimas gali siekti, taigi reikia reformuoti sistemas, kalbant apie viešuosius finansus. Dabar pereisiu prie darbo rinkos reformos klausimo tam, kad e, darbinis gyvenimas prailgėtų. EBPO taip pat e, pateikė duomenis, kad nuo 14 iki 20 metų yra praleidžiama pensijoje ir tas pensinis amžius smarkiai išaugo lyginant su tuo, kas buvo 80-ame dešimtmetyje. Taigi mes manome, kad normalu, kad žmonės ilgiau turėtų išlikti darbo rinkoje. Na, kita galimybė, aišku, yra mokėti mažesnės išmokas arba didinti įmokas į pensijų fondus. Turint omenyje tos žmonės, kurie dirba ir įmonių įmokas, mes dėja manome, kad tai nėra tvarus ar teisingas sprendimas ir kad pensinio amžiaus ilginimas valstybėse narėse yra kur kas geresnis sprendimas. Aišku, reikalingos ir tolesnės priemonės, kurių turimtis valstybės narės. Reikia ilginti pensinį amžių. Ir yra nemažai priemonių, kurių gali imtis pačios valstybės narės tam, kad tas e, pensinis amžius prailgėtų. Aišku, reikia atsižvelgti ir nacionalinį šalies kontekstą. Kaip jau sakiau anksčiau, darbdaviai mano, kad darbo rinkos priemonės irgi yra labai reikšmingos. 10 procentų nedarbo lygiai šiuo metu vyrauja ES. Na ir norint užtikrinti tą pensijų mokėjimą iš namųjų pajamų e, sistemą, aišku, turime atsižvelgti tai, kad tos sistemos patiria nemažą spaudimą dabar dėl bedarbystės. Ir aišku, darbo galimybės turi egzistuoti darbo rinkoje ir norint užtikrinti tas įsidarbinimo galimybes, darbo rinka turi veikti efektyviai, turi būti pakankamai lanksti ir yra daug lankščių e, pensijų planų, kurie yra taikomi valstybės narėse, kurie irgi daro neblogą poveikį. Na, o dabar persiu prie profesinių pensijų. Pirmiausia, kalbant apie IORP direktyvą, mes nemanome, kad reiktų peržiūrėti tą direktyvą, bent jau įnamuoju momentu, nors pensijų mokėjimas kitose valstybėse per kelias valstybės e, tokių atvejų skaičius sumažėjo, kai šį įsigaliojo direktyva ir mes taip pat manome, kad Europos komisija nekartą jau girdėjome, kad bando peržiūrėti šią direktyvą, mes manome, kad nereiktų to daryti turint omenyje, kad e, organizacijos, ES institucijos dar nes, nėra sureagavusios į žalę knygą, taigi reiktų palaukti, kokia bus institucijų reakcija prieš imantis e, peržiūrėti šią direktyvą. Kalbant apie judumą, Business Europe pritarė, kad svarbu didinti judumą, gerinti judumo sąlygas darbo rinkoje, tai yra labai svarbu, reaguojant į globalizaciją ir užtikrinant ekonominį augimą ES darbo rinkos turi būti kuo galima dinamiškesnės. Tačiau patirtis rodo, kad tai yra ateities pensijų klausimas. Ypatingai tiems žmonėms, kurie yra judus e, arba galvoja persikelti į kitą valstybę Europos Sąjungoje. Tai yra labai aktualu. Na, reikia pamastyti, kaip reiktų padidinti žmonių judumą valstybėse narėse, kaip būtų galima mokėti profesinės e, pensijas. Na ir ta sėkimo stebėsenos programa, kuri yra siūloma, galbūt na, yra gan ambicinga, bet reiktų valstybėms narėms teikti patarimus, kaip tas nacionalinės stebėsenos paslaugas būtų galima patobulinti, kai, kad užtikrintas būtų judumas tarp valstybių narių. Taip pat yra, taip pat yra pateiktas e, Monte pranešimo, pranešime rekomendacijos. Ten yra numatomi tam tikri siūlymai dėl profesinių pensijų. Na, Ir mums svarbiausia, kad būtų išvengta tokios situacijos, kai 27 nacionalinės veikiančios sistemos būtų suma, sumenkintos. E, aš manau, kad reiktų galbūt gil, pasigilinti labiau šią sritį ir pažiūrėti, ar na, iš tiesų reikia tokios bendros europinės sistemos ir kaip ji veiktų bendrai. Na ir aišku, darbdaviai labai nori mokėti tinkamas profesinės e, pensijas ir dabartiniams darbuotojams ir darbuotojams ateityje. Tai yra labai socialiai pageidautina priemonė. Tai yra darbininkų tų išmokų paketo dalis, labai reikšminga dalis. Ir mes manome, kad reikalinga daugia sluoksnė pensijų sistema. Nors, aišku, pensijų sistemos įvairių etapų subalansavimas turėtų vykti valstybių narių lygmenių. Na ir turėtų būti taikomi diversifikuoti pajamų šaltiniai, tai irgi svarbu tvarumo labui ir reikia didinti dalimasi atsakomybę tarp įmonių, pavienių asmenų ir vyriausybių. Taip pat manome, kad šiek tiek žalioje knygoje neteisingai komisija pateikia vertinimą ir per daug dėmesio skiria naujoms taisyklėms reglamentams, finansuojamoms pensijų sistemoms, profesinėms sistemoms, kaip akivaizdu, kad rizika egzistuoja visose etapuose, ypatingai ten, kur nedarbo lygis yra pats aukščiausias. Taigi didelis spaudimas yra tai pensijų sistemai išinamųjų mm, pajamų. Na, kalbant apie konkretesnius dalykus, aš gal jų nekomentuosiu, nes laiko čia kaip ir neturime, bet yra kitų sričių, kurias siūlo komisija, kurias siūlo toliau reglamentuoti, pavyzdžiui, dėl profesinių uh, pensijų papildomų mokumo taisyklių. Mes nemanome, kad tai yra tinkamas momentas. Mokumo taisyklės taikomos draudimo įmonėms ir mes manome, kad pensijų fondai veikia absoliučiai kitaip nei draudimo kompanijos. Dėl to ta idėja, kad na, reiktų sukurti, sukurti vienodas darbo sąlygas tarp draudimo kompanijų ir pensijų fondų, mes nemanome, kad tai yra teisingas argumentas. Jeigu nori kolegos, kad aš pakomentuočiau tuos dalykus, aš tą galėčiau padaryti. Taip pat norėčiau dar vieną pastabą išsakyti. Tai yra tas rytis, kur ES, mano manimu, galėtų padaryti nemažai įtakos. Būtent dėl informacijos teikimo. Akivaizdu, kad trūksta žinių, geros informacijos valstybėse narėse, kad būtų galima informuoti piliečius, šviesti piliečius, ne tik apie pensijų sistemas, bet kad jie suprastų, kai, ką jie gali rinktis, sistemoje, kokios yra jų pensijų teisės ir kokių gali tikėtis pensijų, kai išeis į pensiją. Ir pajamų, kai išeis į pensiją. Aišku, sistemos valstybės narėse skiriasi ir viskas turi vykti nacionaliniu lygmeniu, tačiau manoma, kad ir ES gali suvaidinti nemažą vaidmenį, ragindama valstybės narės, kad jos informuotų piliečius, darbuotojus apie pensijų sistemas. Aišku, informacija turi būti teikiama kuo galima paprasčiau. Taip pat labai svarbu kad būtų teikiama parama valstybėms narėms, kad būtų aiškinama, kad reikia reformuoti sistemas, kad visuomenė prisitaikytų prie tų reformų, kad jas, joms neprieštarautų ir taip toliau. Na, dėkui, jeigu reikia informacijos, galėsiu pateikti vėliau. Čia dabar Andri Londrel iš profesinių sąjungų konfederacijos. President. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju ir komitetui už tai, kad pakvietėte socialinius partnerius tam, kad mes galėtume išsakyti savo nuomonę. Ir norėčiau padėkoti Europos profsąjungų sąjungos vardu, kurią ir atstovauju. Na, gal nesigilinsiu į techninės dalės, dal, detalės tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį į vairius egzistuojančius skirtumus. Na ir beje, tai, ką šiandien išsakysiu, tam pritarė ir mūsų Europos profsąjungų asociacijai pritarė ir mūsų valdyba. Taigi, Jeigu pagidasite, perduosiu jums ir atitinkamą mūsų rezoliuciją. Taigi, e, mūsų Europos profsąjungos asociacijos e, vardu galiu pasakyti štai ką. Na, čia mes kalbame apie demografinio pobūdžio problemas. Na taip, iš tiesų visuomenės, kaip, visuomenės eimas kaip faktas egzistuoja, bet čia nieko naujo. Na ir priešingai, negu galima būtų manyti, valstybės narės nesėdėjo sudėjusius rankų ir keitė savo pensijų sistemas ir palaipsniui visose valstybėse narėse buvo keičiamos pensijų sistemas. Na, demografiniai pokyčiai ir visuomenės senėjimas turėtų būti piešinimas pernelyg juodom spalvom. Ir manau, kad reikia atsižvelgti į vieną esminį dalyką, kai kalba eina apie gerovės perskirstimą. Tai norėčiau pakalbėti apie ekonominę priklausomybę ir atitinkamus ekonominius skaičius. Tai yra, reikia pasižiūrėti, kiek žmonių jaunų ir senų dirba, kokia jų darbo vietos ir pajamų kokybė, nes socialinės apsaugos sistemos, ypač pensijų sistemos jų veikimas yra užtikrinamas darbo ir darbo metu gaunamų pajamų. Todėl labai svarbus dalykas yra darbo kokybė, darbos vietos kokybė ir pajamų kokybė. Ne, tai yra prioritetas, nes nuo jo priklauso socialinių ir pensinių sistemų finansavimas. Kita vertus, negali žmogui liepti dirbti ilgiau, daugiau. Visų pirma, apskritai turi egzistuoti galimybė dirbti. Ir čia reikia daryti nuorodą dvigubą atsakomybę, be kita ko ir darbdavių atsakomybę. Nes už darbą, darbo vietų kūrimą atsakingi uh, darbdaviai, bet kartu atsakomybė tenka ir valstybėms narėjams ir atitinkama infrastruktūros pati politika. Jeigu neegzistuoja švietimo sistemos, transporto sistemos infrastruktūra, tai tai neigiamai atsiliepia užimtumo lygmenį ir apskritai galimybę įsidarbinti. Na ir problema nėra galbūt e, pensinis amžius ar jo kelimas. Na, problema yra tai, kad nebelieka lėšų pensijų sistemoms, nes žmonės neturi darbo ir daugiau lėšų yra skiriamas bedarbiams paremti, o ne pensijų sistemoms finansuoti. Barcelonos viršūnių susitikime prieš dešimt metų buvo pasakyta ir beje tas dalykas galioja ir dar šiandieną, kad tiesą sakant, reikia, kad reikia harmonizuoti tikrąjį e, pensinį amžių su įstatymuose įtvirtintų įstatyminiu E, pensinio amžymi. Tai reikia harmonizuoti šį dalyką ir jis yra labai svarbus. Dar vienas svarbus dalykas yra štai koks. Na, mes kalbame apie teisės aktus senus ir naujus, na ir Europos e, profsąjungų asociacija. Supranta, kad ES šiuo atveju neturi uh, E, kompetencijos ir negali kištis į socialinių sistemų, be kita ko ir pensinių sistemų veikimą ir ES neturi teisės nurodyti pensininio amžiaus. ES negali nurodyti valstybėms narėms, kaip jos turėtų organizuoti ir finansuoti savo socialinės apsaugos, be kitako ir pensijų sistemas. Tačiau jeigu pažvelgsime į privačias sistemas ir jų veikimą, tai čia ES jau turi kompetenciją ir nekartą jie pasinaudojo. Na, pirmas sykį. 1998 metais Tuo metu buvo patvirtintas S aktas dėl priklausomai dirbančių darbuotojų teisų. Na ir ES teisės akte nustatė, kad samdomi darbuotojai turi teisės ir jų, jos turi būti užtikrintus. Na, o mes iš profsąjungos asociacijos Manome, kad šias nuostatas reikia tobulinti. Pirmasis žingsnis žengtas, tačiau to dar nepakanka. Tas pasakyta ir apie 2008 metų direktyvą 94 ir ten kalbama apie teisę į papildomas, papildomas teisės į pensiją įmonės nemokumo atveju, aštuntasis straipsnis toje direktyvoje ir ten numatyta, kad turėtų būti garantuotos visos teisės, o 30 procentų e, visų teisų turėtų būti garantuotos pagal teismo nutartis. Na, egzistuoja direktyva ir dėl dar, dar reikia palūkėti direktyvos dėl profesionalių pensinių fondų veiklos. Na ir tuomet tik pasižiūrėti, ar būtini bus papildomi žingsniai, priklausomai nuo tos direktyvos kokybės. Na ir trečias dalykas tai yra privačių e, pensijinių fondų ir sistemų vystimasis. Žaliojoje knygoje e, E, tai pateikta kaip e, kažkokia būtina alternatyva. Na, nesu mm, pranašautojas, neturiu nei kavos tirščių, nei kristalinio rutulio ir negaliu numatyti ateities, tačiau dabar tarsi siūloma perėti nuo sistemų, kurių pagrindas yra įmokų mokėjimas privalomų pagrindų link sistemų, kur um, įmokos mokomas savanoriškai ir dabar perėmėm nuo kolektyvinės link individualios uh, atsakomybės ir tai uh, kelia tam tikros rizikos. Na taip, matome, kad iš tikrųjų kila grėsmės busimiems e, pensininkams, tačiau galima atremti uh, tas tendencijas. Na ir su Business Europe sutinku dėl tų sistemų mokim, mokumo. Ne visuomet taip atsitinka, tačiau šiuo atveju sutinku, kad nuostatos dėl mokumo neturėtų būti taikomos pensijų sistemoms, nes tos sistemos sukurtos taip, kad jos veiktų ilgai ir aš manau, kad čia reikia galvoti ir apsauginės nuostatas. Ir ne visuomet viską galima e, mautant vieno kurpalio, nes jeigu pernelyg išauktų e, įmokas į pensijų sistemas, tai tos sistemos griūtų, nepasitvirtintų. Pone pirmininkė. Na ir pabaigai norėčiau trumpai apibendrinti tuos esminius aspektus. Tai manau, kad svarbiausia yra darbo vietos kokybė. Ir Čia kalbu ne vien tik tais apie vyresnio amžiaus žmonių darbo vietų kokybę, bet ir apie jaunų žmonių darbo vietų kokybę. Na ir e, pradžioje buvo pasakyta, kad susidurime su paradoksu, kad žmonės vis vėliau ateina į darbo rinką ir vis anksčiau iš jos pasitraukia vis anksčiau išeinama į pensiją. Tai reiškia ir iš abiejų pusių sutrumpėja darbinis amžius ir aš manau, kad reikia tramti šią tendenciją. Dabar suteiksiu žodį poniai Lilian Volazinski. Dėkoju pirmininkė, kaip ir uh, kiti du kalbė kolegos, mes baigėme parengti savo poziciją ir iškart atsiūsime jums, kai tik ją uh, parengsime. Mūsų nuomonės labai sutampa su ETUK ir Business Europe. Mūsų nuomonė žalioji knyga yra labai savalaikė, reikia diskusijų šiuo klausimu ne tik Europos, bet ir e, valstybių narių mastu, nes daug šila problemų. Viena iš aktualiausių, kaip buvo pasakyta, yra demografinė. E, taip pat reikia kalbėti apie pensijų e, sistemų saugumą, tvarumą e, mes parengsime savo nuomonę gana išsamiame dokumente, taigi aš ilgai nekalbėsiu, tik tai pasakysiu keletą minčių. Mūsų nuomonė pensijos turi išlikti valstybių narių prerogatyva. Mes norime pabrėžti tai, turime gerbti subsidiarumo principą, net jeigu ir matome, kad ES gali būti e, svarbi, tačiau galbūt tik tai e, pateikdama gairias valstybėms narėms. E, dėl pensijų pakankamai pakankamumo ir pajamų pakankamų užtikrinimo. Mes matome, kad ES e, vargu ar turėtų apibrėžinėti tokius dalykus, pavyzdžiui, šeimai pensiją ar mano minėtus dalykus. E, mes remiame daugia pakopį požiūrį, tačiau manome, kad valstybės narės pačios turi nuspręsti, kaip pereiti prie tokio daugia pakopio požiūrio dėl e, tvirto bendradarbiavimo tarp socialinės apsaugos komiteto ir ekonominės politikos komiteto ir sąryšio tarp socialinių teisių bei ekonominės dimensijos, mūsų nuomonė reikia tvirčiau bendradarbiauti tiems dviems institucijoms, nes tai gali uh, leisti priimti sprendimus užtikrinančius didesnį pensijų tvarumą, kuris yra susijęs su viešųjų finansų uh, tvarumu. Mes turime dvi geras priemonės - atvirai koordinavimo metodą, o antroji priemonė yra stabilumo ir augimo paktas, jį minėjo pranešėja. Jis yra esminės e, reikšmės e, įgyvendinant ekonominės valdysenos sprendimus dėl pensinio amžiaus ir dėl ilgesnės darbinės karjeros mes tai remiame, bet kaip kolega iš ETUK sako, mes turime taip pat e, žiūrėti, kad realus pensinis amžius e, būtų prailgintas ir kad realus amžius turėtų būti suvienodintas, nes, kaip jisai sakė, realus ir oficialus pensinis amžius yra e, skirtingas. Kai kuriais atvejais yra piknaudžiaujama išeimo į pensiją sistemomis, mes turėtume e, galvoti, kaip paskatinti darbuotojus išlikti darbo rinkoje. Ir reikia galvoti ne tik apie tai, kaip sukurti darbo vietas, bet ir jas išlaikyti. Mes taip pat e, turėtume šiuose srityse taikyti subsidiarumo principą, o Europa vėlgi turėtų teikti gairias Dėl e, IORP direktyvos pežios, kaip kolegos sakė, dabar nemanome, kad reikėtų ją peržiūrėti. Pirmiausia, reikėtų geriau įvertinti ją, pasižiūrėti, kur yra trūkumai ir tik tai tada apibriežti, kokie būtų keitimo taisymo tikslai. Dėl e, judumo ir pensijų teisių perkelimo mes e, už tai, kad būtų supaprastintos sąlygos darbuotojų judumui, užtikrinti Europoje, bet mes turime taip pat galvoti, kaip užtikrinti pensijų perkelimą, tai kas yra išdėstyta dabar pasiūlyme, baltoje, žalioje knygoje mūsų netenkina. Dėl uh, finansuotojo mokumo Kolegas sakė, vargu ar reikia papildomų mokumo taisyklių Europos mastų pensijų fondams. Kiti svarbus dalykai yra informacija ir politinių priemonių koordinavimas. Informacija e, pensijų fondų nariams e, mūsų nuomonė reikia užtikrinti minimalų e, informacijos teikimą, reikia pagerinti informacijos teikiamos kokybę ir užtikrinti, kad informacija būtų teikiama aiškiai suprantama kalba, nes šiuo metu ne visais atvejais taip yra. Dėl politikos priemonių koordinavimo. Mūsų nuomonė vėlgi subsidiarumas turi išlikti pagrindinių principų dis, diskusijose apie pensijas. Tačiau reikia galvoti apie platformą dėl pensijos pensijų politikos, ji galėtų būti labai naudinga, ypač jeigu būtų pagrįsta jau e, egzistuojančią patirtimi susijusią su ES pensiniais fondais. Taigi tiek, aš galėsiu atsakyti jūsų klausimus, jeigu turėsite. Dėkuoju. Toliau Karlo Perieti iš Eurokart. Eurokadr. Ačiū pirmininkė, dėkoju už kvietimą. Eurokart organizacija pritarė tikslui, kurio ėmėsi komisija ir bendra Europos Sąjunga užtikrinti tvarę ir saugę pensijų sistemą. Taip pat pritarėme minčiai, kad reikalingas Europinis pensijų sistemos, sistemų planas, nepaisant to, kad egzistuoja tam tikrų skirtumų. Ir aišku, nebus lengva tokį planą parengti, tokį pagrindą parengti. Tai nebūtų gal koks tai na, pagrindas, bet toks metodas, kuris būtų sukurtas Europos parlamento, komisijos ir tarybos bendrai nepaisant europinių pastangų, asmenų užimtumas amžiuje nuo 55 iki 64 vis dar yra labai nedidelis Europoje. Taigi prieš mastant apie pensinio amžiaus ilginimą, apie pensijas, mes turime plačiau įvertinti situaciją, pažiūrėti, kaip būtų galima skatinti žmonės e, daryti karjerą darbę. Ir pagal mūsų turimą informaciją, silpniausia vieta, silpniausia darbo, darbo rinkos, darbo jėgos e, silpniausias elementas yra tas, kad na, tam tikrais atvejais vyresni vadybininkai, profesionalus darbuotojai turi daugiau kvalifikacijų, įgūdžių ir jų darbo kaštai yra didesni. Dėl to dažnai darbdaviai stabdo jų karjerą ir keičia juos jaunesniais asmenimis. Taip pat norėčiau akcentuoti dar vieną problemą. Būtent lyčių pusiausviros problemą. Moterims karjerą daryti sunkiau, nes e, amžiuje nuo 55 iki 64 jos dažnai nutraukia savo karjerą. Taigi, metodo esmė ir yra išsiaiškinti, kaip būtų galima įtraukti visas rytis, kurių pagalba būtų galima išspręsti šią problemą, kalbant apie pensinį amžių. Taigi labai svarbu tai, ką sakė kolegos iš Business Europe, iš konfederacijos, uh, apie darbo rinkos e, problemos sprendimą. Bet aš akcentuočiau čia būtent tą bendrą metodą. Europos Sąjunga negalėtų, ne tik negalėtų nuspręsti už atskiras valstybės, bet negalėtų nuspręsti be trišalių dėrybų. Aš manau, kad ES pozicija dėl pensijų sistemų turėtų numatyti socialinio dialogo metodą ir tokiu būdu būtų galima jau čia tą europinį lygį sujungti su valstybių narių lygmeniu, tą kuriant bendrą politiką. Reikia dėrėtis ir dėl darbo rinkos, ir dėl visų kitų problemų, kaip kad mokymasis visą gyvenimą, Europos e, strategija Europa 2020. Taip pat e, ir, aišku, galima vėl dėrėtis dėl darbo laiko direktyvos, direktyvos nes pasibaigus darbiniam gyvenimui labai naudinga turėti galimybę trumpinti kasdienį darbo laiką. Tai yra puikus sprendimas, bandant prailginti karjeras, bandant prailginti darbinį amžių. Ir dar du dalykai. Mes atsiuntėme dokumentą, kur pateikėme detalius atsakymus į klausimus. Pateiksime tokį dokumentą. Bet štai dar dvi mintys. ES negali apsis, priimti sprendimų dėl valstybių narių vardų. Tačiau galbūt ES galėtų numatyti pensijų perkelimus ir neapmokestinimą. Tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti judumo galimybės Europoje. Taip pat labai svarbu ir turint omenyje profesionalių darbuotojų mobilumą. Ir tai yra svarbu siekiant užtikrinti darbuotojų judumą. Turint omenyje ES piliečius ir ne ES piliečius, kurie nori dirbti Europoje. Ačiū. Dėkuoju ir dabar Andrė Simerman iš CRC e, European Managers. Paskutinis e, kalbėtojas dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju ir komitetui už tai, kad turime galimybę pristatyti mūsų nuomonę. Na, preliminaris pastabas apie uh, vadybininkų padėtį pensinių sistemų kontekste. Uh, Na ir jie buvo perkelti beveik visose valstybėse, jie re, neperkelmi iš pirmos, pirmo ramščio sistemos valstybėse narėse, tai yra jie labai priklausomi nuo privačių pensinių sistemų tam, kad turėtų tinkamas pensinės pajamas. Na, kai dėl adekvačių E, pensinių pajamų, tai, tai manau, kad įvairių vis būdais ES kaip teisės aktualidės gali prisidėti. Tai visų pirma, CNC mm, pritarė tam, kad e, pensinėms sistemos turėtų būti nustatomi bendri politiniai kriterijai, kaip pavyzdžiui, adekvatumas ar tvarumas. Na, mums jau žinomi šie kriterijai, kurie išplaukė šio atviro koordinavimo metodo. Taip pat labai pritarėme tam, kad šie prie šių dviejų tikslų būtų pridėta ir saugumo mintys, ypač kai kalbame apie užimtumo saugumą. Na ir mūsų manime reikėtų e, pasirinkti vieną kriterijų, kuris atskiria privačias nuo. E, nuo valstybinių pensinių sistemų, tai yra tai, kad e, darbuotojas nebūtinai prisima visą riziką už investicijas. Na, pritariu tam, kad, kad sakė ir kiti kalbėtojai, dėl to, kad adekvačios pensijos turėtų būti valstybių narių prerogatyva. Na ir labai svarbu, kad adekvačios pensijos būtų visų trijų ramščių rezultatas, o ne vien tik tais tų sistemų rezultatas, kurios veikia pirmos ramščios rytyje. Na ir Europos Sąjunga galėtų nešti svarbu indėlį, nustatydama finansavimo standartus bei finansavimo institucijų priežiūros standartus. Na ir labai svarbu suvokti, kad reikia individualiai žiūrėti į skirtingas sistemas, pasirinkti individualų požiūrį. Na ir kai kalba eina profes, kadangi profesinių ir privačių pensinių sistemos rizika skiriasi, tai aš manau, kad jos neturėtų būti reglamentuojamas, tačiau pasite teisėse aktuose. Na ir mūsų uh, iš mūsų perspektyvos nebūtinas platesnio masto harmonizavimas, negu kad čia buvo minėta anksčiau ir tikrai nebūtų naudingas. Na, kai kalbame apie europinį požiūrį į pensijų sistemą, tai čia, manau, reikia vadovautis dviem prielaidomis. Pirmiausia, tikimės, kad bus atsižvelgiama į pensijinių sistemų įvairovę. Na ir ta įvairovė yra to fakto išdava, kad valstybės narės turi kompetenciją pensijų sistemų srityje. Tai pabrėžta ir žalioje knygoje ir mes labai pritarėme šiam patikslinimui. Antra. Tikimės, kad e, Europiniai teisės aktų kuriejai atsižvelgs į e, profesinių e, pensijų sistemų skirtumus lyginant su privačiomis pensijų sistemomis. Iš tikrųjų yra tie du ramščiai ir e, abiejose šiose srityse yra ir tiek privalumų, tiek ir trūkumų. Ir aš manau, kad e, harmonizavimo tikslas neturėtų būti uh, tų trijų ramščių suvedimas į vieną, nes tai būtų uh, netikslinga ir nebūtinai leistų padėkti, pasiekti tų saugumo tikslų, kurie yra siemi su pensijų sistemomis. Na, pasidalinsiu dviem pavyzdžiais, kurie iliustruoja šias mano išsakytas mintis. Na ir kalba, kai kalba eina apie pensijų teisų užtikrinimą, e, perdavimą ir taip toliau. Na ir jeigu ES nori paraginti valstybės narės sumažinti per nelik aukštas kliūtis, tai taip, aš sutinku, tačiau nemanau, kad tas kliūtis galima pašalinti, nekeliant grėsmės e, profesiniams pe pensijų sistemams, o kai dėl finansinės priežiūros ir mokumo reikalavimo, tai tikimės, kad ES e, labai atidžiai įvertins e, rizikas, kurios išplaukė iš vienos pusės iš profesinių pensijų sistemų, o iš kitos pusės iš pravačių pensijų sistemų ir kad bus rasti lankstus um, teisėkūriniai atsakymai ir nebus pasirenkamas vienas sprendimas. Dėkuoju, buvo labai naudinga jūsų išklausyti. Aišku, grįžime prie jūsų, kadangi tikriausiai bus pateikta jums klausimų. Pirmasis ponas Serkas, paskui Moranas. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju visiems mūsų draugams, kurie išsakė savo nuomonę šioje svarbioje diskusijoje. Norėčiau pats porą pastebėjimų išsakyti. Savo šalyje užsiemiau daug metų e, pensijų klausimais, taip pat žinau, kas vyksta kitose Europos valstybėse. Mano klausimas, tiksliau pranešėja kėlė klausimą, koks yra Europos vaidmuo. Mano nuomonė, kad Europa yra esminės svarbos šiuose diskusijose, tačiau ji neturi pakankamai priemonių. Ir be Europos būtų labai sudėtinga uh, sėkmingai diskutuoti šiais klausimais 27 valstybėse narėse. Europa gali pridėti vertės ir ramybės į šias diskusijas. Pensijų sistemas reikia reformuoti ir vyksta labai didelė primta politinė kova dėl reformų. Europa gali išplėsti diskusijas ir galvoti reikia ne tik apie kitus rinkimus, bet ir kitas kartas. Europai reikia ramesnių diskusijų. Labai bijomasi šios diskusijos dėl ciklinių problemų. Europa gali perkelti žinias iš vienos šalies į kitą, kad ji neliktų viena spręsdamas savo problemas Europai, reikia racionalaus požiūrio, nes Europoje egzistuoja labai turtinga patirtis ir praeitis pensijų sistemų srityje. Mes reikia pasakyti, kad kokios problemos kils Europoje, jeigu neturėtume pensijų sistemų, ar jeigu jas sugriautume, ar neturėtume. Pensijų sistemos buvo sukurtos tam, kad egzistavo milžiniškos problemos. Valstybės pensijos buvo įvestos todėl, kad milijonai senų žmonių E, ligonių, neįgaliųjų žmonių būtų paprasčiausiai mirę nuo baisaus skurdo, jeigu valstybė nebūtų jų parėmusi. Dabar mes turime grįžti, lyg bandome grįžti prie problemų, kurio egzistavo prieš įdėgiant pensijų sistemas. Mums reikia labai ramios e, diskusijos. Reikia galvoti, kokios yra priemonės Europos mastu daug kas numatyta sutartyje. Kai kas gali pasakyti, kad biudžetams gali kilti pavojus. Tai labai rimti dalykai - tvarumas, ekonomika, finansai svarbus dalykai, bet mūsų visuomenė taip pat yra problemų. Visuomenė nepakankamai gerbė senus, neįgaliuosius, sergančius. Jeigu neturėsime pensijų sistemų, mes nepagrysime orumu savo visuomenės. Nepamirškime pagrindinių principų socialinio teisingumo, pilietybės principų, kurie yra mūsų sistemos pagrindas. Galvokime galbūt griežčiau ir galvokime apie tai, kad turime būti labai tikslus, preciziškai, kaip gydytojas su skalpeliu. Ne, žinome, kad pavojus yra, jog pacientas gali mirti nuo mūsų rankos. E, dabar visi bijosi demografijos problemų, sakoma, kad reikės daugiau pinigų įnešti į pensijų sistemas, po dešimt metų padvigubės e, senų žmonių skaičius, reikės investuoti dvigubai daugiau pinigų į pensijų sistemas. arba turėsime įtikinti senus žmonės, kad jie turės pasitenkinti mažesnėmis pensijomis. Man atrodo, kad turėtume ne tiek baimintis, kad reikės papildomų pinigų išleisti, bet pagalvoti apie naujas pajamų formas. Negalvokime kad apsaugosime senus ar pagyvenus, ar sergančius žmonės e, labiau apkraudami laivą. Mums reikia e, kažkokių naujovių ir Europai reikia racionaliai ir ramiai diskutuoti, kad nesugriautume savo pensijų sistemų. Visi ekspertai sako, kad reikia, jog daugiau žmonių veiktų darbo rinkoje. Demografijos krize suteikia daugiau galimybių, pavyzdžiui, moteriams dirbti. Net reikia mums, kad moteris dirbtų. Arba galvokime apie darbuotojus virš 50 metų. Reikia, kad jie būtų darbo rinkoje. E, imigrantai atvykstantis į Europą, jie mums reikalingi ne tik tai kaip žmonės, bet ir kaip darbo jėga. Mhm moterys, vyresni gyventojai, imigrantai, prisiminkime, kad jie visi reikalingi tam, kad galėtume išlaikyti mūsų pensijų sistemas. Tačiau kaip dabar moteris ar vyresni žmonės prisijungs prie darbo rinkos, jeigu e, sakoma, kad reikia dirbti nenormuotą darbo dieną, arba jeigu darbas nebus suderintas su šeimos gyvenimu, kaip galime atsivežti imigrantų į savo darbo rinką, jeigu egzistuoja taisyklės, kurios neleidžia jiems naudotis socialinės apsaugos sistema. Turime būti nuoseklus. Pensijų klausimas yra labai sudėtinga priemonė, labai išieškota priemonė ir mūsų visuomenės yra išieškotos. Kai kurie sprendimai yra pernelyg supaprastinti. Šis klausimas yra labai svarbus. Aš tikiuosi, kad mūsų pranešėjai atliks gerą darbą. Mes turime galvoti apie mūsų ateitį. Tai yra ne tik apskaitos ar išteklių problema, tai susijęs su daug platesniais dalykais. Pone Moran, paskui pone Kornelsen. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti e, mūsų pranešėjai Mendruiten, kuri jau daug metų užsima šio klausimu, kuri jį labai gerai išmano ir mus e, paremė, padėjo savo žiniomis nemažai ir kartais e, mes kalbėjome plačiau apie šį klausimą, kadangi tai yra svarbus mums visiems. Dėkuoju dar kartą pranešėjai už jos analizę. Manau, kad labai gerai taip dirbti. Mes turime išklausyti, rengdami tokį dokumentą, skirtingas nuomonės, e, skirtingą vertinimą profsąjungų, Business Europe ar kitų organizacijų. Mes turime matyti įvairovę, kad galėtume žengti į priekį. Aš prisijungiu prie pono Serkas ir premiu jo mintį, kad problema negali būti politinių e, mūšių uh, subjektu. Pasižiūrėkime į tai, kas vyksta Prancūzijoje. Manau, kad šiandieną mes visi suprantame, jog reikia reformuoti pensijų sistemas, reikia galvoti apie tvarę sistemą, apie perspektyvą, kaip užtikrinti, kad sistema pasiteisintų gerai veiktų ir ateityje. Ir sunku įsivaizduoti, kad galima tokią rimtą temą, tokį svarbų klausimą e, susijusi su mūsų ekonominė ir filosofinė ateities vizija panaudoti politiniams vietos reikalams. Jeigu Europa gali ką nors suteikti, tai būtent pasižiūrėti į skirtingas sistemas, 27 valstybėse narėse, palyginti jas, yra problema įvairialypė. Manau, kad tai atsispindės e, Oimendroj ten pranešime, kuri ir ši tema yra labai įdomi. Mes dabar dalyvaujame diskusijoje, kuri atitinka ekonomikos filosofija ir taip pat susijusi su labai giliais pokyčiais visuomenėje. Pradėsiu nuo filosofijos ir pirmasis dalykas paminėtinas yra solidarumas. Mes turime e, parengti solidarę viziją apie tai, e, kas bus su ateinančiomis kartomis, galvoti, kokie vyksta pokyčiai ekonomikoje. Ekonomikos srityje E, reikia suvokti, e, kad reikia užtikrinti jaunimo patekimą į darbo rinką ir taip pat galvoti apie pensijos dalykus. Dabar mes sutrumpiname labai darbo uh, laiką. Žinome, kad vyksta pokyčiai. Tomas Manas dirba uh, veiklą, užsima vyresnių žmonių darbo rinkoje ir mes negalime pamiršti vyresnių žmonių darbo klausimų. Galvodami apie bendrą vaizdą, turime prisiminti, kad išgyvename ekonomikos krizę. Aišku, biudžetas yra vienas iš dalykų, kuris susijęs su valstybių narių sprendimais šiandieną. Pensijų klausimas e, būtent ir buvo susijęs su įvairiais ekonominiais, finansiniais sprendimais. Man atrodo, kad Mes turime galvoti, kaip išlaikyti solidarumą, bet taip pat užtikrinti ir įvairovę. Kalbu apie kartas, kurios dirba, išlaikyti įvairovę tarp įvairių pensijų sistemų. Pranešėja labai gerai savo penkiais ar keturiais punktais apibendina viską. Reikia užtikrinti pakankamas pajamas, tai turi nustatyti, jas turi nustatyti valstybės narės. Reikia užtikrinti ilgesnį aktyvų gyvenimą, e, der, derinti darbinį gyvenimą, šeimai pensiją, reikia pašalinti kliūtis dirbti skirtingose valstybėse narėse, nes ir taip pat pripažinti, kad užimtumas gali kai kur kelti problemų ir užkrauti naštą pensijų sistemams. Taip pat reikia galvoti, kaip išsaugoti pensijų sistemas ekonominės krizės laikotarpiu. E, čia reikia veikti skaidriau ir siekti išlaikyti padorės pakankamas pajamas senatvėje gyvenimo trukmė yra svarbus veiksnys, bet tai taip pat reiškia, kad mes turime būti kūrybingi, labiau kūrybingi ir turime derinti skirtingas priemonės. Galime, reikia pasakyti, kad renkamės ne vieną sistemą ar kitą sistemą, bet deriname skirtingas sistemas e, darbuotojų mobilumas, judumas norime mes e, suaktyvinti šią e, sritį ir tai taip pat turėtų turėti teigiamo poveikio. Ačiū. Kornelijas, po to panas man. Ačiū. Aš labai džiaugiuosi galimybę pasikeisti nuomonėmis su socialiniais partneriais šiuo svarbiu klausimu ir turiu jiems tris klausimus. Pirmiausia, klausydamas jūsų pasisakymų, pradėjau mąstyti apie tai, kiek darbdaviai ir profsąjungos kalbasi tarpusavyje ir susitarė tarpusavyje. Panašu, kad kol kas jų pozicijos yra dar labai skirtingos. Kitos mano mintys dėl pensinio amžiaus. Visi paminėjo šią problemą, šį klausimą. Aš sutinku, kad negalime išsisukti iš situacijos, kažką reikia daryti tuo klausimu. tačiau visuomet kalbama apie amžiaus ilginimą. Ir niekas nekalba apie tai, kad būtų galima numatyti konkretų metų skaičių, kurių, per kuriuos darbuotojas turi išdirbti. Aš manau, kad tai būtų labai teisinga tų žmonių atžvilgių, kurių išsilavinimas yra mažesnis, kurie dirba įtemptus darbus, kurie neturi universitetinio išsilavinimo ir jų darbo trukmė, darbo, darbinio amžiaus trukmė yra ilgesnė 10-15 metų, palyginus tais, kurie mokosi universitetuose. Taigi, man įdomu, kodėl į tai nėra atsižvelgiama. Nesvarbu, kaip visa tai būtų sutvarkyta, vis tiek reiktų, mano manimu, kovoti su diskriminacija amžiaus atžvilgiu nustebau, kad niekas to nepaminėjo. Yra daug žmonių, kuriems yra 45, jie negali įsidarbinti, nes darbdaviai mano, kad jie jau nėra produktyvūs, per dažnai serga. Ir šiame komitete jau nekartą sakiau, kad Olandijoje atlikti tyrimai parodė, kad 80 procentų darbdavių nelabai nori įdarbinti asmenys virš 40. Tai jau reiškia jau po 40 esi jau pagyvenęs darbininkas, darbuotojas. Na ir kodėl visos pastangos yra dedamos tam, kad būtų ilginamas tas pensinis amžius ir nėra kalbama apie tai, kad darbdaviai valstybės narės turi būti raginamos pasirūpinti tais, kurie mažiau išsilavinę yra ir dirba tokius sudėtingesnius įtemptus darbus ir kodėl nekalbam apie tai, kad diskriminacija amžiaus pagrindu turėtų būti vengiama. Jeigu nenorime ilginti pensinio amžiaus ir neužtikrinti didesnio dirbančiųjų skaičiaus, tai mes tokiu būdu tiesiog padidintumėme bedarbių gretas. Na ir tada valstybės narės tai, ką sutaupytų e, pensijų sąskaita, turėtų išmokėti per e, bedarbystės pašalpas. Ačiū, ponas man, po to ponė Harkin. Dėkojame, ponė pirmininkė. Na, rengiau pranešimą mūsų žimtumo komitetui skirtą e, kartų e, teisingumas, visažingumas, tam pritarė daug kolegų, nes atsižvelgiau ir į kolegų pasiūlymus, ir Manau, kad žengiu gerų kelių ir mini plenarnės sesijos metu Briuselėje aptarsime šį klausimą plenarnės sesiją ir balsuosime dėl šio pranešimo. Aš manau, kad turime gerą pagrindą, tai yra pagarba, pagarba tarp jaunimo ir senimo. Na ir kolegė, kolega minėjo, kad tas diskriminavimas dėl amžiaus tikrai nebeprimtinas, nebe, nebetoleruotinas. Atrodo, kad reikalai keičiasi. Frankfurto Algemainė Vokietijos um, žymus laikraštis sekmadienio E, numeryje kalbėjo apie tai, kad tarsi baigėsi jaunimo kultas. Na ir atrodo, iš tikrųjų pasiekime tokį etapą, kai tikrai yra užimami ir vyresni žmonės. Ir kai kalba eina apie specializuotą darbą, tai nėra alternatyvų, nes vyresni žmonės turi kompetenciją, turi patirties ir smulkios ir vidinėse įmonėse šią situaciją prisitaikyta daug geriau. Na ir šios įmonės sako, kad jos nori darbinti tokius žmonės. Aš kreipiausi raštu daug įvairių organizacijų bei jo ir čia esančių socialinių partnerių organizacijas ir klausiu, kokiose darbose vietose vienoje komandoje tikslingai įdarbinami vyresni ir jaunesni žmonės, jiems skirima bendra uždėždutis ir pasinaudojama jaunimo kūrybingumu ir vyresnių žmonių patirtimi ir vis dažniau gaunu įrodymų, kad iš tikrųjų taip daroma. Man rodos, tai yra svarbus dalykas. Antras, jis yra, na taip, norime, kad e, jau nuoliai pradėtų dirbti vėliau tam, kad jie gautų kvalifikuotą išsilavinimą ir tai būtų prielaida jiems ilgiau dirbti darbo vietoje. To ir norime ir čia negalime sakyti, ne, turite daug anksčiau ateiti darbo rinką. Nes juk žinome, kvalifikacijos klausimas e, susijęs su tuo, kad reikalingas ilgas, kokybiškas įsilavinęs tam, kad galiausiai turėtum uh, gebėjimus. Na ir e, žalioje knygoje komisija teigia, kad jie užduoda tik klausimus. Uh, Bet e, aš manau, kad netgi ir suformuluojant klausimus galima sudaryti įspūdį, kad vyksta kažkas kitka. Taigi man kyla klausimas, ar čia mm, nėra pernelik plačiai užsimuota, mota siekiant, kad mes norime viską harmonizuoti. Visų klausimų metu buvo pasakyta, kad e, čia turėtų prerogatyvą išlikti valstybėms narėms. Jeigu visi dėl to sutartume, tai tai mane tikrai labai nudžiugintų. Uh, Na ir jeigu mes valstybėse narėse turime atskiras pensijų sistemas, bet reikia atsižvelgti atitinkamus kriterijus. Mes nenorime vieno įstatyminio pensinio amžiaus Europoje. Elizabeth Nova nurodė, kas dabar vyksta Prancūzijoje, o iš tikrųjų tai reikštų, kad e, pensinis amžius būtų pakilėtas nuo 65 iki 67 metų, kaip pas mus Vokietijoje. Ir mums tikrai E, nebūtinas e, vienodas e, pensinių pajamų aprašas, čia taip pat turi būti išlaikyti skirtumai. Kila klausimas, kodėl Europą apskritai rūpinasi šiais dalykais. Na, jeigu aš matau, kad yra žmonių, kurie teigia, kad mes visose valstybėse narėse. Mes vienoje valstybėje narėje turime užimtumą, kitoje gyvenime. Bet taip atsitinka ne dėl skirtingų pensinių sistemų, bet reikia atsižvelgti ir į šį fenomeną. Taigi labai svarbu, kad valstybės narės išlaikytų čia savo kompetenciją. Ir dar vienas dalykas, kuris mano manimo yra svarbus, tai yra įmonių pensijų sistemos. Čia yra taip pat didelė įvairovė. Na ir prisimenu diskusijas dėl, dėl teisų pensijas perkelimo. Ir mūsų komitete pastebėjau, e, kad kai kas net nežino, kad mes Vokietijoje turime didelės patirties e, pe, įmonių pensijų sistemoje, nes tomis pensijų sistemomis įmonės apdovanoja e, lojalius darbuotojus ir kitose šalyse tai visai nežinoma, o lojalumas įmonė yra svarbus kriterijus ir manau, kad jį reikia pakankamai atsižvelgti. Jeigu mes bandysime viską derinti Europoje, pavyzdžiui, šioje srityje, tai tikrai nebus žingsnis į priekį. Taigi sutinku, kad reikia europinių postumių, svarbus mainai, sutinku. Na ir čia taip pat pritariu tam, jog Europos socialinių partnerių patirtis valstybėse narėse turėtų būti daug labiau plečiama. Ir manau, kad Europos Sąjunga uh, turėtų pripažinti tuos skirtumus ir tai turėtų būti pagrindas tolimesniam bendravimui. Ir aš manau, kad e, čia nereikia vis vadžių perleisti tiems vadinamiems e, specialistams, idiotams, kurie išmano tik tai savo vieną siaurą sritį ir, ir bombarduoja paragrafais ir straipsniais. Ne, reikia viską aiškiai įvardyti. Norime pasakyti, kad kompetencija turi likti valstybėms narėms ir Ir neužmausime visko čia ant uh, Europinio kurpaliaus. Tai turėtų būti aiškus signalas. Uh, uh, Ačiū, ponia Harkin, po to ponia Figuereido. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš manau, kad Tomas man pastarasis kalbėtojas labai aiškiai pasakė, atsiprašau, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Aš manau, kad puiku, kad šiandien pakeitėme socialinius partnerius, dėkoju ir jiems už pasisakymus, nes tokiu būdu yra tiesiog pristatomos įvairios perspektyvos, yra svaresni argumentai, kuriuos reikia atsižvelgti. Dabar grįžtam prie to, ką, ką tik pasakė Tomas Manas ir kas atspindėjo ir daugelio kitų kalbėtojų žodžiuose, būtent subsidiarumo klausimas ir koks yra ES vaidmuo šioje srityje. Ir aš manau, kad viskas susiveda į du dalykus, apie kuriuos dauguma kolegų kalbėjo. Pirmiausia, atviras koordinavimo metodas. Ir daug kolegų teisingai kalbėjo apie amžių, tinkamumą, adekvatumą ir taip toliau, kas turėtų būti nuspręsta valstybių narių lygmenių. Aš manau, kad tai turėtų būti aiškiai pasakyta. Nenorėčiau komentuoti priežasčių, nes dauguma pritarė e, šio, šiais klausimais. Tačiau yra kita problema - yra stabilumo ir augimo paktas. Ir kaip pensijų adekvatumas e, pagal, dėl, pagal stabil, euro stabilumą ir kaip per racional, racionalų finansų valdymą būtų galima užtikrinti pensijų adekvatumą. Vakar, man atrodo, buvo apie tai kalbama, apie stabilumo augimo paktą. Dėja, manęs nebuvo ir aš norėčiau pakomentuoti vieną dalyką. Aš esu iš Airijos, kuriai tenka susidurti su labai dideliais sunkumais ir faktiškai beveik neįmanoma uh, iki 2014 metų atitikti pakto nuostatoms. Na, aišku, pats paktas yra svarbus siekiant užtikrinti racionalų viešųjų finansų valdymą. Aš, aišku, e, tam neprieštarauju, tačiau reikia pakoreguoti datas, iki kurių valstybės narės galėtų atitikti pakto nuostatas. Ir airija kol kas tikrai tų datų kol kas nesugebės tų nuostatų laiku įgyvendinti. Na, aš norėčiau keletą klausimų partneriams užduoti. Visų pirma, Business Europe atstovė, jūs kalbėjote apie tai, kad nereikia peržiūrėti direktyvos. Ir pateikėte štai kokią priežastį. Būtent komisija šiuo metu veda konsultacijas ir bando surasti atsakymus. Aš norėčiau štai ką paklausti. Ar tai yra vienintelė priežastis, kodėl jūsų manimų nereiktų peržiūrėti direktyvą? tiesiog dėl to, kad e, vyksta dar tam tikri procesai ir apskritai manote, kad nereiktų tos direktyvos peržiūrėti. Ir antras dalykas, jūs kalbėjote apie tai, kad reikia įvairių pensinių pajamų šaltinių ir kiti kalbėtojai apie tai taipogi kalbėjo. Kokios yra jūsų mintys, kokių kitų šaltinių jūs išvelgiate, išteklių išvelgiate, kaip būtų galima finansuoti pensinės pajamas. Taip pat kalbėjote, kaip ir daugelis kitų, apie papildomas mokumo taisyklės Ir panašu, kad daugeliu kalbėtojų atrodo, kad to nereikia. Tačiau aš norėčiau štai ko paklausti. Ar reikalingi siste... sisteminiai pensijų sistemos reguliavimai valstybių narių lygmenių? kaip būtų galima tokiu būdu per tą reguliavimą sumažinti riziką. Aš norėčiau su socialiniu partneriu to paklausti, nes visi apie tai užsiminėte. Na ir konfederacijos atstovas pradžioje kalbėjo, kad dėl na, senėjimo, senėjimo nereikia problemos užaštrinti. Aš, kažina, ar sutikčiau su jumis, nes jeigu pažvelgtumėme į faktus ir skaičius, pamatytumėme, kad nuo, nuo 70-ųjų metų dvigubai išaugo pensininkų gretos. Nuo 2012 metų darbo amžiaus, dirbančių skaičius sumažės Europoje. Taigi tikrai, kažin, ar galėčiau su jumis sutikti kad mes e, užaštiname senėjimo problemą ir norėčiau jūsų minčių. Taip pat jūs kalbėjote apie tai, kad prioritetas yra kokybiškos darbo vietos ir kokybiški atlyginimai. Daugumai šiame komitete tai yra irgi prioritetas bendraja prasme. Tačiau aš norėčiau jūsų paklausti štai ko. Kaip konkrečiai jūs galėtumėte susijęti kokybiškus darbus su kokybiškais atlyginimais šalia dar vieno elemento adekvačios ir tvarios pensijos. Kaip visi tie dalykai tarpusavėje būtų susijęti. Na ir dar vienas dalykas, kuris nebuvo paminėtas - pensijų perskirstimas ir pensijų susijimas su pajamomis tam, kad pensijos užkirstų kelią skurdui tarp vyresnių pagyvenusių žmonių. Taip pat e, dar viena mintis buvo išsakyta apie ankstyvą pensiją. Gal aš klystu, bet man atrodo, prieš keletą mėnesių mes bandėme išsiaiškinti, kaip įvairios valstybės reaguoja į dabartinę ekonominę krizę. Ir man atrodo, tam tikrose valstybėse, pavyzdžiui, Vokietijoje ir Švedijoje, taip pat kitose, gal ir Danijoje, buvo išvelgtas ryšys tarp ankstyvo ankstyvos pensijos ir jaunimo įtraukimo į darbo jėgą. Aš norėčiau paklausti jūsų apie tai. Aš suprantu, ką jūs turite omeny kalbėdamas apie ankstyvą pensiją, bet tai yra naudojama kaip mechanizmas įtraukti jaunimų į darbo rinką. Ką Jūs apie tai manote? Eurocard atstovas kalbėjo apie metodą, o ne apie pagrindą ir kalbėjo apie tai, kad reikia įvairių sprendimų ES lygmenių ir juos reikia su susijęti su nacionaliniais sprendimais. Aš norėčiau konkretesnių minčių, ką jūs turite omenyje. Aš suprantu, ką jūs sakote, bet nelabai įsivaizduoju, kaip detaliai tą būtų įmanoma padaryti. Ir galiausiai Keletas e, greitų trumpų pastabų. Tiesiog norėčiau įmesti šiek tiek ugnies. Visi kalbėjo apie tai, kad e, darbinis gyvenimas turėtų prailgėti, darbo valandos turėtų prailgėti, bet argi mes e, visi manome, ar nemanome, kad technologijos galėtų sutrumpinti darbo valandas, darbo, darbinį gyvenimą ir reiktų įvertinti, kaip technologijos galėtų tuos išteklius praturtinti, pensijų finansavimo išteklius praturtinti taip pat. E, buvo kalbama apie rūpybą, neformalią rūpybą ir aš manau, kad čia du klausimai yra tie, kurie teikia neformalią rūpybą, pavyzdžiui, šeimos aplinkoje dažnai mažiau moka pensinių įmokų ir vėliau, kai tampa pensininkais, mažesnės pensijas gauna. Kas, ką būtų galima padaryti šioje situacijoje? Taip pat, aišku, reikia remti neoficialią rūpybą, nes žmonės tokiu būdu gyvena ilgiau, jie nesukuria naštos e, pensijų sistemai ir socialiniai rūpybai. Ir aš manau, kad ta neoficiali rūpyba ir parama tai rūpybai yra labai svarbu. Dar kelios mintys lyčių aspektas. Moterys išeina į pensiją anksčiau nei vyrai. 60,5, o vyrai 65,5 tai yra 7 metų duomenys, ir moteris gauna mažesnės pensijas. Jūsų pastabos būtų kokios šiuo klausimu. Na ir galiausiai bazinis esminis klausimas visiems socialiniams partneriams. Ar kiekviena karta turėtų priklausyti nuo jaunesnės kartos, kuri turėtų finansuoti jų pensijas? Ar reiktų ieškoti kitų būdų, kaip būtų galima finansuoti pensijas? Teisingumo teismas pensijas įvertino kaip atidėtus mokėjimus. Taigi pensijos kaip atidėti mokėjimai arba pensijos, kai kiekviena karta finansuoja vyresnėje kartą. Jaunesnioji karta finansuoja vyresnėje kartą. Ar jūs turite nuomonę šiais klausimais? Ar tad galbūt tuos du metodus reiktų derinti tarpusavyje? Ačiū, ponė Figuereido. Po to ponas Engel. Ponė Figuereido. Obrigada. <clears throat> Senhor. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Faharkint iškėlė tiek daug klausimų, kad jį tiesą sakant jau išsakė nemažai dalykų, kurie man buvo svarbus. Taigi aš norėčiau apsiriboti trim aspektais. Pirmiausia, dėl tų pačių pagrindinių klausimų. Taigi, pagrindinis klausimas yra štai koks. Turi egzistuotis e, viešos socialinių apsaugų sistemos ir jos užtikrintų, kai, kad, kad žmonės, kurie jau nebegalės aktyviai dalyvauti darbo rinkoje, kad jie vis tiek galėtų gyventi oriamis sąlygomis. Ir ši vieša socialinės apsaugos sistema egzistuoja atlyginimų dėka, tačiau turi egzistuoti ir kiti finansavimo šaltiniai. Na, viešos, viešai finansuojamos um, socialinės sistemos yra finansuojamos uh, kiekvieno nario indėlių būdu. Ir tokiu būdu uh, yra finansuomas ne vien tik tais e, pensijinės sistemas, bet ir e, jaunų žmonių e, apmokymą ir patekimą į rinką sistemas, be kita ko, pažiūrėjau, tokiu būdu yra finansuojamas ir finansa, profesinis mokymas ar bedarbių pašalpos, parama bedarbiams. Na ir galiausiai dėl šių priežasčių viešos socialinės apsaugos sistemos susiduria su problemomis. Todėl reikia pakėlėti pensinį amžių ir dirbti ilgiau tam, kad ateityje šios sistemos negriūtų. Manau, kad reikia daryti skirtumą tarp to, kas yra pensinė sistema, kuri finansuojama iš darbo atlygio ir socialinės apsaugos sistemų. E, ir visi turi teisę pasinaudoti tomis sistemomis, ne vien tik remiantis savo mokamą ma, iš įmoką, iš atlyginimą. Ir e, čia atsakomybė tenka valstybėm narėms. Aš čia, pažiūrėjau, turiu galvoje minimalų darbo atlygį. Ir visi žmonės turi turėti teisę į minimalų darbo atlygį jeigu jie nori įveikti skurdą, išbristi skurdą, tam, kad e, vaikai ir jaunimas neatsidurtų skurde, kas apsunkintų jų ateities perspektyvas ir vystimas galimybės, o kartu tai būtų našta ir e, ant ateities kartų pečių. Aš manau, kad šis skirtumas yra asminis. Ir e, darant šį skirtumą galima atsakyti į daugybę kitų klausimų. Taigi, tokios sistemos, kai galima perkelti e, išmokas, negali būti painimo sistema, kai tų išmokų negalima perkelti. Ir finansavimo sistemos čia yra e, skirtingos. Antras dalykas. E, darbinio amžiaus pralilginimas. Ir darbuotojai į tai neturėtų žiūrėti kaip kažkokią bausmę. Nes e, juk galiausiai tikslas yra gerinti gyvenimo kiekvieno iš mūsų kokybę. Ir tai yra civilizacijos pasiekimas. Tai yra tai, jog dabar vidutinis am, amžiaus vidurnis yra 76, 78, 86 metai ir taip toliau, tai tai neturėtų būti laikytina kaip nus, nu, laikyti nusikalstimu. Neturėtų sudaryti įspūdis, kad darbuotojai yra baudžiami prailginant jų darbinį amžių. Na ir logiška, kad technikos pažanga užtikrina geresnę darbo kokybę visiems, daugiau laisvalaikio šeimai, individualiam vystimuisi. Tai yra savame suprantamas dalykas. Na ir trečias dalykas. E, jaunimas tai yra mūsų ateitis. Jeigu mes norime prailginti darbinį amžių tam, kad būtų apsaugotos pensinės sistemos, tai kita vertus jaunimas turi mažiau galimybių patekti į darbo rinką ir kartu tokiu būdu mes keliame grėsmę toms pačioms pensinėms sistemoms. Na, valstybėse narėse vyksta įvairios kovos, priešinamasi pensinio amžiaus padidinimui. Bet tiesą sakant, tos kovos reiškia, kad apsaugomos būsimos kartos jaunimas. Ir mano manimu, tai yra asmenis dalykas. Na, Europos Sąjungoje tarsi dominuoja neoliberali politika bet e, jos išdava yra našta ant busimų kartų pečių. Ir galbūt tokiu būdu tarsi daroma prielaida, kad apskritai bus abejota visais civilizacijos pasiekimais ir ateityje susidursime su tokiamis problemomis kaip prastesnė sveikatos apsauga, e, ilgesnis darbo laikas ir tai reikš, kad sutrumpės apskritai um, amžiaus vidurkis ir prarasime visus pasiekimus. Mano manimi diskusijos, kurios šiandien vyks, yra esminės ir komisija yra parengusi gairias. Tai štai tokios e, mano pasabas dėl tų gairių ir dėl to, kas vyksta valstybėse narėse. Aišku, tai yra subsidarumo dalykas. Bet kita vertus, uh, ES formuodama ekonomikos politiką ir ją primesdama uh, valstybėms narėms, pavyzdžiui, per augimo ir stabilumo paktą, uh, daro įtaką ir kyla pavojus Europos socialiniam modeliui. Dėkuoju. Uh, e, aš grįžau ir turiu pranešti blogų naujienų kitiems, kurie nori pasisakyti. Jūs turėsite mažiau e, laiko pasisakyti. Pone Angel, tikiuosi, kad neviršite dviejų minučių. Dėkuoju, kad perspėjote. Bandysiu neviršti dviejų minučių. girdėjome, kad yra neišspręstų problemų. Manau, kad mums reikia kalbėti apie laiką skiriamą studijoms, ne pensinį amžių. Buvo pateikta įvairių argumentų, tačiau galbūt jie nėra tokie labai pasverti Ponas Sirkas kalbėjo apie pensijų sistemas, tačiau tai yra draudimas, draudimas nuo rizikos, kad e, pasieksime amžių, kai nebegalėsime dirbti. Mūsų gyvenimo būdas pagrįstas yra mūsų gyvenimo, gyvenimo trukmė pagrįsta mūsų gyvenimo būdu ir reikia tą dalyką taip pat atsiminti. Aš suprantu, kad nepriklausau daugumai, bet manau, kad reikia dar nepamiršti kvalifikacijų dalyko. Žinome, kad mokytis užtrunka vis ilgiau. Jeigu pradedi dirbti tik tai būdamas 30 ar 25 e, metų, tai vargu ar uh, užteks to finansuoti 40 pensinio amžiaus metų. Uh, manome, kad 16 procentų Luksemburgė bus panaudota, BVP bus panaudota finansuoti pensijoms. Taigi, pasižiūrėkime į tuos dalykus. Mes esame pirmoje vietoje įmokas pagal tai, kiek įnešama į pensijų fondus. Kol kas pensijų klausimai išliks nacionalinės kompetencijos ribose, tačiau pasakysiu, kad tikriausiai neužtikrinsime didesnio darbuotojų judumo sąjungoje, nebent užtikrinsime geresnį palyginamumą ir tarpusavio saveikumą pensijų sistemų. Toks yra esminis klausimas. Tūkstančiai žmonių susiduria su milžiniškomis problemomis. Jie ES, pavyzdžiui, yra dirbę trijose skirtingose vietose ir karjeros pabaigoje negali sujungti savo įmokų skirtingose pensijų sistemose. Ir šis klausimas reikalauja netidėliojamo dėmesio. Ponas Darden. Taip, matome E, šį rytą, kad diskusija buvo labai turtinga, išsami, buvo kalbama apie labai jautrius dalykus, išsakytos skirtingos nuomonės, ypač pastaroji išsiskyrė nuo kitų. Šis klausimas nepaprastai yra svarbus ir sudėtingas, dėl to įdomu išklausyti skirtingas nuomonės. Tai yra diskusija aktuali visai visuomeniai reikėtų galvoti, kokie būtų sąlyčio taškai. Aš e, pats turiu tam tikrų minčių. Pirmiausia, dėl Europos vaidmens. Aišku, kad mes e, susiturime su subsidiarumo principu šioje srityje, bet negalima taip visko ir palikti. E, ši tema yra aktuali visai Europai dabar ir ateityje. Dėl to reikia europietiško požiūrio, nes jeigu jo neturėsime, tai neužtikrinsime sanglaudos Europos mastu. Manau, kad mes turime pakilti virš galvojimo, kuris apsiriboja tam tikromis e, kompetencijomis, bet turime galvoti, kaip sustiprinti uh, Mm, pensijų sistemas ir reikia tam europiško, europietiško požiūrio. Kitas pastebėjimas e, - įvairių pakopų svarba. Aišku, kad visos pensijų sistemų pakopos yra naudingos ir viena kitą papildo. Tačiau būtina išlaikyti labai stiprų viešąją, stiprią viešąją pakopą, nes ji geriausiai užtikrina solidarumą ir saugumą pensijų. Manau, kad reikia pasižiūrėti į tai, galvoti apie solidarumą, nes ne, visi, e, ne visų darbinė karjera vienoda, ne visi gali vienodai veikti darbo rinkoje ir Taip pat e, prisiminkime lyčių klausimą. Dar kitas dalykas - pensinis amžius, daug apie tai kalbėjome. Daugelie valstybių narių vyksta diskusijos, dėl to e, žmonės savo, kad buvimas darbo rinkoje nėra e, nulinės sumos žaidimas Bet reikia galvoti ir apie kitus elementus, darbo kokybę, apie tai, kaip galima <coughs> užtikrinti geresnę sąveiką tarp įstatyminio pensinio amžiaus ir realaus pensinio amžiaus. Pirmininkė. Taigi, prašau jūsų trumpinti, nes jau ir taip kalbate ilgai. Kol kas pensijų srityje neturime europinio masto sprendimo, bet reikia bent minimalaus lygio. Prieš keletą dienų kalbėjome apie minimales pajamas. Tai būtina, kad mūsų pagyvenę žmonės galėtų oriai gyventi šiai pensiją. Ačiū. Kooperatė po to ponas Baldasarė. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad Europa turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį pensijų sistemose. Aš nepritariu tam, kad valstybės narės turi būti paliktos e, spręsti pačios. Turi būti pamatiniai reglamentai ir turi būti sukurta vieninga sistema Europos mastu. Kalbant apie rūpybą, socialinę rūpybą. Daugelis kolegų, kalbėdami apie tai, pirmiausia, turi galvoje pensijas Matyt, tai yra rūpybos pagrindinis elementas. Tačiau keičiantis visuomeniai, visuomenės sąrangai, sandarai, keičiantis demografiniai situacijai, reikia spręsti eilę įvairių problemų ir na, yra nemažai būdų, kaip būtų galima jas išspręsti. Aš nemanau, kad galime sumenkinti pirmojo viešojo sektoriaus, viešojo etap, pensijų sistemos, viešosios valstybinės pensijų sistemos e, sistema. Jeigu Europoje matome vis daugiau ir daugiau pensininkų, tai neišvengiamai tos valstybinės pensijos, viešos pensijos negali didėti. Nebus įmanoma mokėti tų pačių sumų kaip anksčiau. Tai reiškia, kad dėl to reikalingas antras ir trečiasis e, sluoksnis etapas, bet tam reikia tam tikrų konkrečių paskatų. Ir Europa galėtų ir prakonsultuoti valstybės narės ir numatyti išteklių. Kitas dalykas dėl judumo. Visi norime, kad Europoje žmonės judėtų laisvai. Ir norėčiau paminėti, kad mažėjantis gimstamumas reiškia, kad vis daugiau milijonai faktiškai žmonių Europoje iš Europą atvyks iš kitur. Taigi, judumas yra labai svarbus pilietybės komponentas. Taip pat manau, kad mūsų pensinėse sistemose turi būti atsakyta į vieną esminį klausimą. Reikia padaryti skirtumą tarp, skir, skirtumą tarp skirtingų darbo sąlygų. Žmonės patys turi turėti galimybę apsispręsti, kada jie nori išeiti į pensiją. Nes darbas juk skiriasi. Yra įvairių darbų. Yra tokių dar, darbų, kurie verčia išeiti į pensiją anksčiau. Ačiū, ponas Baldasar, po to ponė Šrioter. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau papildyti pranešėjos žodžius. Ji pateikė labai bendrą apžvalgą šioms diskusijoms. Na ir Europoje mes esame įpratę prie ilgų tokių ramybės laikotarpių. Tokius laikotarpius e, išgyvename anksčiau Europoje. Ir staiga išvakarėse pamatome, kad susidurime su situacija, kuri, kuri nėra numatyta sutartyje, sutartyse. Ir tada negalime atsipalaiduoti, atsipūsti, nusiplauti rankas ir leisti jau valstybėms narėms imtis iniciatyvos ir prisitaikyti čia subsidiarumo principą. Ne. Europa gali nubrėžti tam tikrus orientyrus, kaip kad teikiama ir pranešime. pranešime. Negalima numatyti vieningos valiutos ir ta, vis tiek e, leisti 27 valstybėms narėms vykdyti absoliučiai skirtingas biudžeto politikas, fiskalinės politikas. Mes bandome kažkaip uh, suderinti sistemas. Tas pats būtų pasakytina ir apie pensijas. Negalime leisti žmonėms išeiti pensiją 60 Vokietijoje, 50 kitose šalyse. Tiesiog, na, neracionalu taip, taip daryti. Jeigu pažvelgtumėme į bendrai darbo rinką ir laisvą darbuotojų judėjimą, galimybę steigti įmonę kitoje šalyje, įsikurti kitoje šalyje. Visa tai nieko neduos, jeigu nebus sąlygų leidžiančių užsitikrinti tinkamą karjerą bet kur Europoje. Kol nebus patrauklios tos e, pensijų, pensijų sistemos. Dirbantis pensininkai irgi yra nemaža visuomenės dalis ir Prancūzijoje, ir Šveicarijoje, ir kitur tokių žmonių yra nemažai. Na ir tas minimalus tikslas turėtų būti kiek galima labiau supaprastinti įmokų sistemą. Ir dar pabaigai pirmininkė. Reikalingas kažkoks tai bendras pagrindas visose tose sistemose ir nustatant pensinį amžių. Yra daug pateikiama įvairių logiškų argumentų dėl to, kuomet žmonės turėtų realiai išeiti į pensiją. Bet čia iš principo teisingumo klausimas juk yra. Nėra prasminga, kai, kai vienose valstybėse Žmonės išeina į pensiją vieno amžiaus, kitose kito. Svarbu, kad visose valstybėse pensininkai turėtų panašią perkamąją galę. Ir kad jų pensijos būtų panašios. Taigi štai tokių reikia mm, bendrų elementų pranešime. Ačiū, mėly kolegos. Kalbant apie laisvą darbuotojų judėjimą ir kokį tai daro poveikį, ir mintis, kad būtų galima nustatyti bendrą europinį mastą, ne, man atrodo, gal ir yra racionali mintis, tačiau vis tiek išeimas į pensiją priklauso nuo demografinės situacijos, demografinių pokyčių ir apie tai mes ir diskutuojame. Šreter. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, jūs ką tik čia patikite naują argumentą, tačiau aš dabar norėčiau pakalbėti apie visą diskusiją. Pirmiausia, kodėl apskritai komisija parengė šią žalę knygą. Na, maniau, kad e, per šią žalę knygą komisija nori pasiekti, kad e, būtų pajudėtų reikalai susiję su direktyva dėl pensijų perkeliamumo. Na, bet abejoju, kad šis tikslas bus pasiektas. Na, Bet tiesą sakant, pensijų teisų perkeliamumas reiškia, kad bus tarsi atimtas, atimti mokesčių mokėtojų pinigai ir kažkur perkelti. Ir tiesą sakant, kadangi ši problema nebus išspręsta, tai bus apribotas ir judumas, taigi tikrai reikia kažką daryti. Antra, komisija gali čia imtis veiksmų, nepriklausomai nuo žaliosios knygos. Tai yra tas faktas, kad kokybiškos darbo vietos reiškia kokybiškas pensijas. Ir aš manau, kad čia komisija turėtų imtis veiksmų savo kompetencijos rytyje. Trečias dalykas - tai yra nediskriminavimas ir šias rytyje komisija taip pat turi kompetenciją, taigi būtina, kad mm, vyresnio amžiaus darbuotojai surinktų pensijinius taškus dirbdami. Ir kadangi čia komisijai tenka užduotis prižiūrėti ir direktyva bus įgyvendinta, tai ji čia taip pat turi kompetenciją. Na ir galiausiai atvirasis koordinavimo metodas ir gali būti, kad taryba e, pritarstam, o mes galime mm, renkti geriausios e, praktikos pavyzdžių ir, sakyčiau, Suomijos sistema geriausia turint galvoje mm, gyventojų senėjimą, Tai yra, Suomijos turima sistema yra lanksti, tačiau ji nepriboja pensinių teisų. Taigi aš siūlyčiau įvertinti ekspertizę ir pasižiūrėti, ar nėra jau tokių sprendimų pavyzdžių, kurie būtų tinkami. O kai dėl komisijos veiksmų, tai mano manimu yra svarbiausia tie trys mano paminėti dalykai. Simenam Rapti. Pone Rapti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, labai trumpai. Diskusijų metu buvo išsakyta daug vertingų minčių. Na ir man padarė įspūdį diskusijos ir sutinku su tuo, kas buvo pasakyta, buvo nušviesta dabartinė situacija, Taip pat buvo e, suformuluoti klausimai, pavyzdžiui, ponia Harkim kėlė klausimus, į kuriuos tikrai reikia rasti atsakymus. O dabar keletas pastabų iš mano pusės. Man rodos, kiekviena valstybė norėtų turi prisimti atsakomybę už savo sprendimus, tačiau kita vertus reikia bendros orientacijos. Pavyzdžiui, Graikijoje šiuo metu situacija yra labai sudėtinga. Na ir šiuo metu kuriama teisėkuros procedūra ir ji leis padidinti, pakilėti pensinio amžiaus ribą. ribą. Na, tuo pačiu metu mažinamas pensijos ir didėja nedarbas. Be to, Europa mus ragina nusistatyti užimtumą bei kovos su skurdu tikslus ir juos įvykdyti. Taigi tikriausiai e, suprantate, kad iš mano vyriausybės reikalavama atlikti kažką neįmanoma. Na, dabar artėja e, savivaldybių bei regioniniai rinkimai ir jų kontekste šdėliama dar labiau paaištrėjo. Taigi, mūsų vyriausybei tenka uh, pasirūpinti, kad šis reikalavimų paketas būtų gyvendintas, kita vertus artėja rinkimai. Taigi, <coughs> e, pas mes turime lygti su įvairiais nežinomaisiais. Taigi dabar arba mes galime tęsti šiuos darbus, dalyvauti diskusijose, keistis nuomonėmis ir ieškoti tinkamų sprendimų. Kitas, kitas variantas būtų tiesiog pasiduoti juodam humorui. Ir prisiminti turimą patirtį arba tiesiog turime paremti valstybės naras. Pirmininkė, na, pone Omenroitin, gal norėtumėte uh, sureaguoti į pasisakymus ir atsakyti klausimus. O po jūsų sutiksiu žodį ekspertams. Pone Omenroitin. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mane domintų štai ką ir norėtųsi išgirsti ir profsąjungų atstovų nuomonę šiuo klausimu. Tai yra, na kaip čia yra, kad manome, jog problemas išsispręs pačios. Jeigu norime adekvačių pensijų, ir aš tikrai palaikau šią mintį, ir po to teigiama, kad tie, kurie turės apmokėti tas pensijas, jie turės pakelti ir naštą. Na, o trečias dalykas um, - mažėja neto pajamos tų žmonių, kurie moka indėlius į pensijų sistemas. Ir jeigu tos neto pajamos mažėja, tai reiškia, jog ir išmokėti adekvečias pensijas bus sudėtingiau. Taigi turime pasirinkti tokią strategiją, kuri leistų mažesnius, indėlių, in, mažesnius įnašus mokėti neturtingiams žmonėms gyvenantiems ant skurdo ribos, tačiau kitėlio klausimas, kas apmokės ir kieno sąskaita. Taigi tai yra mano pirmasis klausimas. Antras klausimas susijęs su pensiniu amžiumi. Sutinku su visais, kurie sakė, kad europiniu lygiu e, negalime nustatyti pensinio amžiaus ribos. Bet tai reiškia, kad valstybės narės turi parengti rekomendacijas dėl to, ką reikėtų daryti šioje srityje. Ir tai tikrai būtina, nes visi senėjame. Taigi, kreipiuosi su klausimais, su klausimai visus, kaip tai reikėtų suformuluoti. Nes tai yra būtinybė, kurią turime visi suvokti ir, manau, tai suvokėme, be kita ko, uh, E, darbdaviai ir savarankiškai dirbančių žmonių atstovai. Mes visi kalbėjome apie e, IORP direktyvą, na gal ją dar reikėtų peržiūrėti. Ir dabar norėčiau iš karto paklausti komisijos, kokie yra jos planai. Kalbėt, bet e, gali tęsti pasisakymą. Taigi, norėčiau paklausti visų dalyvavusių komisiją, be kita ko ir komisijos atstovo, ar čia man pritarėte. E, Manau, kad svečiai suprato šią mintį. Atsiprašau, bet galiu steigti po tris minutės e, kiekvienam iš jūsų, kaip ir parlamento nariams. Pradėsime nuo Business Europe. Dėkoju. Keletą klausimų pasirinksiu, nes neturime laiko atsakyti visus. Pirmiausia, dėl pensinio amžiaus ir kodėl kalbama tik apie didinimą pensinio amžiaus ir nesakome, kad apibrėžėme skaičių metų, kurį reikėtų išdirbti darbuotojams, kad jie galėtų gauti pensiją. Iš mūsų pozicijų žiūrint, pirmiausia, reikia didinti pensinį amžių, kad po to būtų priemonės, kurias galėtų taikyti valstybės narės, kad realų pensinį amžių pailgintų. E, yra įvairių galimybių, pavyzdžiui, automatiniai korekciniai mechanizmai. Kita galimybė galbūt plėtoti tam tikras sistemas nacionaliniu mastu. E, E, ir apibriežti tam tikrus koridorius, e, jeigu, pavyzdžiui, žmonės norintys išėti anksčiau, e, jiems bus atskaičiuotos tam tikros įsumos, o vėliau norintiems išėti pridėtos tam tikros sumos. Taip pat reikia kovoti su diskriminacija dėl amžiaus, ji nėra priimtina jokiomis aplinkybėmis. Mes kaip darbdaviai visiškai sutinkamas su šiuo principu. Yra daug bendrovių, kurios bando imtis priemonių. Aš žinau pavyzdžių, kai bendrovės turi politiką pagerinti gerbuvį darbo vietoje, darbo patalpose, taip pat bando įdėkti sistemas, kur bus uh, kurie būtų skirtos, priemonės, kurios būtų skirtos vyresniems darbuotojams. E, Reikia galvoti, aišku, apie sąnaudas darbuotojų našumą, bet tai nesusiję tik, tu, tik su senstančiais gyventojais, o su bet kuria amžiaus kategorija. Dar buvo pateikta kitų klausimų dėl į po PRP direktyvos pežiūros mes manome, kad dėl esminių dalykų jos kol kas nereikia dar peržiūrėti. Dėl poveikio atskiriems atvejams, tam tikrų atvejų padaugėjo, mes kalbame apie galimybę galbūt ateityje šią direktyvą peržiūrėti, nes valstybėse narėse egzistuoja labai didelė įvairovė gyveninant jos nuostabose. Pavyzdžiui, tarptautinis mastas. Skirtingos valstybės narės skirtingai apibrėžia e, šią savoką ir galbūt reikėtų paprasčiausiai patikslinti kai kurios terminus, o ne pačią direktyvą e, peržiūrėti. Įvairūs šaltiniai pensinėms pajamoms, Taip, reikėtų galvoti, kaip įvairinti pajamas, e, reikia pasirinkti, kaip derinti pirmą, antrą pakopą, valstybės narės tą turi daryti. Man atrodo, kad profesinės ir valstybės bei privatus pensijų fondai, valstybinės pensijos yra geriausias, geriausia išeitis dėl reglamentavimo profesinių pensijų ES mastu, aš sakiau, kad mes norime papildomų mokumo taisyklių, nes ne viskas, kas yra, atitinka pensijų fondų veikimo principus. Dėkuoju. Dabar žodį suteiksiu etuk atstovui. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Buvo pateikta daugybė klausimų, neatsakysiu juos visus, porą tik tai. Galbūt pasirinksiu. Žmonės sakė, kodėl kalbame apie pensinį amžių. Todėl, kad egzistuoja žalioji knyga, kurioje penkis kartus e, keliamas pensinio amžiaus klausimas. Jeigu kalbėsime apie jo sumažinimą, nenustatydami amžiaus, kada žmogus turėtų nustoti dirbti, tai viską versime aukštinkuojomis. Man atrodo, kad e, amžius, kada nustojama dirbti, atitinka išeimo į pensiją amžių. Ir reikia čia tiksliai pasisakyti. Dar vienas dalykas. Žmonės sakė, kad nereikia nuvertinti demografijos problemos. Tiesa, egzistuoja ir ciklinių problemų, kurios išryškėja tam tikrais laikotarpiais. Vakarų Europoje socialinės apsaugos sistemos buvo įkurtos po antrojo pasaulinio karo demografinė situacija tuo metu nebuvo labai palanki, bet tuo metu buvo daug darbo vietų, vyko atstatymas, rekonstrukcija ir atsirado ryšys tarp kokybiško darbo kaip ištek, vieno iš išteklių pensijoms kaupti ir pensijų. Buvo pateikta klausimų apie vyrų moterų lygybę išeimo į pensiją laikotarpiu. Kai kas pasitelkė aritmetiką, aš nelabai tai mėgstu, bet žinome, kad profesinėme gyvenime moterų atlyginimai yra žemesni, jų paaukštinimo galimybės yra 20 procentų mažesnės negu vyrų. Tai kaip tada senatvės pensija galėtų panaikinti spragą? Mums reikia ieškoti atsakymo ir veikti šioje srityje. Būtent čia reikėtų veikti. Ar mes turėtume perduoti estafetę kitoms kartoms? Kažkas klausė, ne, aš taip nesakiau. Mes turime užtikrinti, kad sistemos veiktų. E, kai kas, kažkas minėjo pakopų sistemą, reikia nepamiršti valstybinės pensijos apsaugos sistemos, kuri būtų pagrįsta didesniu solidarumu. Žmonės, dirbantys žmonės finansuoja išėjusius į pensiją taip pat turėtų būti ir ateityje. Mes šios logiškos, loginės sekos neturėtume prarasti, nes kitaip perėsime prie grinai finansinės sistemos, kuri yra rizikingesnė. Pranešėje noriu pasakyti, kad tai nėra panacėja. Jūsų klausimas yra aktualus, bet man atrodo neturėtume pamiršti tam tikrų fundamentalių dalykų. Aš galėjau daugą pasakyti, bet jūs man suteikite tik tai tris minutės. Dėkuoju. Aš e, tikrai riboju laiką, kad nenorėčiau jūs, nenorėčiau jūs išklausyti, bet laiko neturime. Dabar ponia Valodinskis. Pone Harkin iškėlė, iškėlė man konkretų klausimą dėl ankstyvos pensijos. Ir tai yra tas sprendimas, kuriuo mes kurį mes bandėme surasti ir, ir nepaisant krizės sąlygų, uh, Na ir galime tvirtinti, kad ankstyva pensija niekuomet neleis sukurti e, lygiaverčių darbo vietų, darbo vietų jaunimui. Tai yra na, neįmanomas sprendimas. Tiesiog, e, kuomet išeinama anksti į pensiją, ta darbo vieta yra prarandama. Ir nebūtinai tuo met suaktinam, suaktyvinamas yra jaunimo įdarbinimas darbo rinkoje. Taigi reikia pakalbėti ir pagalvoti apie kitas priemonės, kaip būtų galima išsaugoti pagyvenusius asmenys darbo rinkoje, ko galima ilgiau. Dabar realus pensinis amžius ir išeimas į pensiją, kaip ir minėjo mano kolega, Reikia, aišku, kalbėti ir apie draudimą, ir apie tolesnį mokymą, ir apie atlyginimų produktyvumą, ir atlyginimų augimą priklausomai nuo darbo našumo, ir taip pat tam tikrų fiskalinių nuolaidų, kolega minėjo, tai būtent, kad būtų išsaugomas lankstumas ir kad asmo galėtų pasirinkti, išlikti darbo rinkoje, dirbti nepilną darbo dieną. Aš manau, kad sprendimų yra nemažai ir čia reikia tiesiog e, novatoriškų sprendimų ieškoti. Solidarumas tarp kartų tai yra absoliučiai būtina. Tai vienintelė sąlyga mūsų sistemai funkcionuoti. Reikalingas, aišku, ir tų etapų diversifikavimas, tų pensijų sistemų e, diversifikavimas, reikalingi visi tie trys etapai. Bet aišku, tai yra asmens asmeninė atsakomybė šalia tos tarp kartų esančios atsakomybės. Kiekvienas asmo turi irgi e, nešti savo atsakomybę. Dėkoju. Ponas Karlo Parnieti. Ačiū. Kalbėsiu itališkai, nes man užduoti klausimai irgi buvo patikti itališkai. Aš kalbėjau apie pagrindų, pagrindą, tam tikrą metodą. Ir man atrodo, kad e, pagrindinis dalykas Europos Sąjungai parengti įvairius kriterijus, paruošti kriterijus ir principus, tam tikrą kontrolinį sąrašą. Na, o kalbant apie patį metodą, na, negalime europiniu mastu visų tų sprendimų priimti, tačiau galima e, pakviesti valstybės į socialinį dialogą, tai minima galų galia ir Lisabono sutartyje, galima kviesti socialinius partnerius, kad jie atliktų savo užduotis ir kad įvairios institucijos galėtų surasti būdų, kaip būtų galima įgyvendinti tikslus, kriterijus ir principus, kurie būtų realiai jau pritaikyti prie nacionalinių aplinkybių. Taigi, kokios yra tos silpnosios grandys e, tarp europinės, europinio ir nacionalinio socialinio dialogo? Aš manau, kad tų e, silpnų jungčių yra ir jas reikia kažkaip bandyti sustiprinti. Taigi, susitikimuose su socialiniais partneriais mes turime pažiūrėti, kaip būtų galima sistemą padaryti konkurencingesnę kaip būtų galima sumažinti nedirbančiųjų kaštus, o bedarbių kaštai Europoje yra labai didžiuliai. Ir tokiu būdu gali vykti ir europinės, ir nacionalinės e, dėrybos dėl testinio mokymo, nes tai yra vienintelis būdas, kaip būtų galima sustiprinti tą silpną užimtumo modelį. kuris ypatingai veikia žmonės nuo 55 iki 65. Ir aišku, reikia pasvarstyti ir apie lygių galimybių priemonės tam, kad būtų galima užkirsti kelią neteisingumo apraiškoms, diskriminacijos apraiškoms, lyties pagrindų. Tokių dalykų pasitaiko darbo vietose. Taigi, visa tai yra vėlgi susijęs su mano minėtų metodų pagrindų, tam tikra sistema, kuri leistų mums e, pasiekti tikslų nacionaliniu mastu. Ačiū. Na ir galiausiai paskutiniam prelegentui suteiksiu žodį, žodį ponui Cimerman, kuris atstovauja Europos vadybininkams. Ačiū. Norėčiau pirmiausia atsakyti pranešėjos klausimą. Kas mokės už pensijas ateityje? Mums finansavimo problemos esmė glūdi darbo rinkoje. Ir absoliučiai būtina pritraukti, kuo galima daugiau žmonių į darbo rinką. Ir kadangi esu organizacijos atstovas, organizacijos, kuriems, kurios nariams pavyko susirasti gerus darbus, tai galiu pasakyti, kad mums reikia gerai mokamo, kvalifikuoto darbo, nes be kvalifikuoto, gerai mokamo darbo tvarių pensijų finansavimas aritmetiškai jau būtų neįmanomas. Taip pat kitas klausimas - pensinis amžius ir tai, apie ką kalbėjomės, ar egzistuoja jaunų ir senų darbuotojų interesų konfliktas. Ir aš čia būčiau linkęs pritarti tam, ką sakė mano e, volis, kolega Volisinskis, kolegė Volisinskis. E, Mūsų patirtis dėl ankstyvo, ankstyvos pensijos rodo, kad tai yra didžiulė našta visiems darbuotojams, finansinė našta ir visai visuomeniai, ir jaunimui dirbančiam. Ir nebūtinai tai jau pagerina darbo rinkos galimybės. Dėl to aš manau, kad tai yra labai ambicingas uždavinys ir aišku, Reikia išbandyti abu variantus, prailginti darb, darbinį amžių ir pagerinti darbo rinkos galimybės e, jaunimui įsidarbinti. Na, o dėl diskriminacijos amžiaus pagrindų, taip, mūsų organizacija tikisi, kad komisija pasitelk savo kompetenciją ir kovos su diskriminacija amžiaus pagrindu. Na, o kalbant apie diskriminaciją amžiaus pagrindų, reikia pasakyti, kad tai nėra aktualu tik tai, vien tik tai tarp pagyvenusių darbuotojų. Tai aktualu ir tarp jaunimo, dirbančio jaunimo, kai ypatingai yra nubrėžiamas e, konkretus amžiaus limitas. Tai svarbu ir pensijų teisėms. Ir taip pat pritariu tam, ką sakė ponas man, kad reikia kurti kūrybingas profesinių pensijų sistemas Ir visa tai priklauso nuo stabilių užimtumo santykių, darbo santykių. Ir svarbu, kad tie darbo santykiai vyrautų, kad abi pusės susitartų dėl stabilumo, sąlygų ir tas lankstumas neturi būti primetamas abiem šalims kaip kažkokia ne, ne, nepagidautina opcija. Ačiū, dėkoju už pasisakymą, už strateginės diskusijas, kurios yra labai svarbios mūsų komitetui, diskusijas apie viešuosius finansus ir pensijų klausimą. Tai be jokios abejonės yra esminiai dalykai mūsų komitetui. Na ir dabar kas vyks toliau su panios Oman Reuten pranešimu 22 lapkričio vyks pirmasis, pirmojo projekto aptarimas ir tuomet diskutuosime su ekspertais, su socialiniais partneriais. Taigi dėkoju pakviestiems prelegentams už dalyvavimą diskusijose. Na, dabar peisime prie 19, 18 darbo tvarkės punkto, bet prieš tai dar norėčiau paklausti, ar ponia Moran sugrįž, ar kas nors žinote, kaip ten yra? Na, tiesiog e, norėjau paklausti, ar ponia Moran sugrįž dėl to, kad yra pakei, pasiūlyta pakeist, pakeitimų ponios Cimer pranešimui. Na ir koordinatorių posėdėje apie tai kalbėjome ir ponios e, Moran ten nebuvo. Aš atsiprašau. Bet tai, tai vyko ketvirtadienį, praeitą ketvirtadienį. Manęs ten nebuvo, atsiprašau, ir vicepirmininkė mane pakeitė. Na ir nebent aš kažką blogai čia su, suprantu, man atrodo, kad koordinatorių posėdėje mes viską labai aiškiai pasakėme. Susitarimas tarp FAM komiteto ir užimtumo komiteto reiškia, kad yra pasiskirstoma uždaviniais, darbais, kompetencijomis ir buvo laiškas, kuris e, buvo pristatytas uh, per koordinatorių posėdį. Ir diskusijų esmė ir keitimasis nuom, diskusijos ir keitimasis nuomonėmis buvo, nu-, įvyko rugsėjo 9 dieną ir po to vyko, dis, vyko diskusijos, aš puikiai prisimenu ir pranešėjos tuomet nebuvo. Šešėlinių pranešėjų tuomet nebuvo. Ir buvo kalbama apie tai, kad mes kalbėsime apie skurdo problemą, o moterų komitetas jau spręs moterų klausimus. Ir tai būtų pasidalinta e, tomis kompetencijomis. Taigi taip buvo nuspręsta pasidalinti e, kompetencijomis. Na ir. Ir mane erzina tai, kad dauguma pakeitimų, kuriuose nėra laikomas šios e, kompetencijų pasiskirstimo taisyklės. Dviejose frakcijose yra pasirašyta šešėlinių pranešėjų po tais pakeitimais. Taigi, tie pakeitimai dabar sugrįžta į moterų reikalų komitetą. Arba juos reikia dabar sulaikyti iki lapkričio 9 dienos arba aptarti tuos pakeitimus, arba pateikti žodinius pakeitimus. Na, kažin, ar man tai yra priimtina. Ir tie pakeitimai bus tik tai dviemis, dviejomis kalbomis - anglų ir prancūzų. Štai tokia situacija. Suteiksiu žodį ponui Sarkas. Vieną minutę, nedaugiau. Ponas Sarkas. Na, aišku, kad kai kalbame apie skurdą, tai yra mūsų kompetentas turi prioritetą, o kai kalbame apie moteris, tai aišku, kompetencija yra moterų reikalų komitetų. Ir tai, ką sakė koordinatoriai, nėra labai gerai. Na ir manau, kad turime konkrečiai e, atskirti kompetencijas ir beje koordinatoriai netikrino pavieniui visų tų pakeitimų. Norėčiau susitikti su pranešė ir šešėliniais pranešiais ir visus šių dalykus patikrinti. Taigi. Reikia pažiūrėti, kokie bus galutiniai pakeitimai ir kurie iš jų keliaus į moterų reikalų komitetą. Taigi per kitą susitikimą, na, susitik, per tą susitikimą nebūt, nebus vedamos kažkokios tai dėrybos, tiesiog bus aptariami konkretus pakeitimai. 18 e, darbo tvarkės punktas, labai atsiprašau. Pakviestų svečių, nes šiek tiek užtruko e, profsąjungų konfederacijos studijos pristatymas, nes šiek tiek e, negalėjome laiko jo pradėti. Na, dabar šotį suteikiu svečiams. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, anksčiau dirbau Prancūzijos profsąjungose, suprantu, kad norite reformuoti pensijų sistemas, tam reikia šiek tiek daugiau laiko. Na ir Tikriausiai gavote lankstinuką ir aš bandysiu trumpai pristatyti šio tyrimo rezultatus. Taigi, bandysiu apibendrinti keletą dalykų. Na, Europos Fervesinių sąjungų konfederacija atliko tyrimą skirtą klimato kaitai, o po to buvo atliktas tyrimas skirtas užimtumui. Tyrimas buvo atliktas 2007 metais Na ir tyrimo metu pavyko apibriežti dvi koncepcijas. Tai yra <coughs> preliminaraus numatymo koncepcija ir antras pokyčių koncepcija. Na ir nekarta buvo minėta, kad klimato kaitos pasakoje didės skirtumai tarp regionų ir pačių regionų viduje. Na ir nutarėme, kad reikia visko koordinuoti, koordinuoti darbus ir e, šiame kontekste mes bendradarbiavame su profsąjungomis ir įvairiomis nevyriausybinės organizacijomis dirbančiamis socialiniu, nes rūpybos bei aplinkosaugos rytyje. Ir dėl klimato kaitos didėja socialiniai skirtumai ir manau, kad turime į tai atsižvelgti. Taigi, atlikome tyrimą skirtą uh, išsiaiškinti, kokios problemos išplaukia iš pramonės politikos. Na, šis tyrimas labai išsamus, atsižvelgta į skirtingus pramonės sektorius, bendradarbiavimą su mumis įvairiomis profsąjungomis. Taigi, išryškinsiu keletą dalykų. CO2 emisijų mažinimas yra milžiniška užduotis ir turime suvokti, kad tai yra tiek nūdienos, tiek ir rydienos iššūkis ir čia reikalingos naujos technologijos, investicijos į mokslinius tyrimus. Ir kiekvienas sektorius turi rasti atsakus, kaip mažinti CO2 emisijas. Ir tai yra tema, kuri, kuri apima visas politikos rytis, be kitako ir užimtumo politikos rytį. Na ir uh, reikia keisti dabar egzistuojančias darbo vietas ir kurti naujas. Taigi, kyla klausimas, kaip galima būtų geriausiai renkti prognozes skirtas darbo vietų kūrimo politikai bei profesinio rengimo ir mokymo politikai. Taigi mes parengėme keletą gairių, kurias reikia atsižvelgti. Pirmasis, pirma gairė yra štai kokia. E, tyrimas apima įvairius sektorius, be kitako e, elektros gamyba, energetika, e, plieno pramonė, chemijos pramonė, cemento gamyba, aliuminio apdirbimas, stiklo gamyba, um, automobilių pramonė, E, ir izolacinės medžiagos bei naftos perdirbimo pramonė. Ir e, bandėme parengti koncepcijas skirtas šiems sektoriams ir nepriklausomai nuo sektorius jau dabar galime konstatuoti, kad e, problemos susijusios su pasaulinė paklaus yra milžiniškos. Na ir sektoriai auga visame pasaulyje, paklausa milžiniška, yra pasaulinio pobūdžio, taigi kyla klausimas, kaip galima būtų prisitaikyti prie vis labiau augančios paklausos. Europai daug kas pastatyta ant kortos, tai yra Europos augimas pasauliniu požiūriu. Šiuo metu jis siekia 30 e, procentų, o EBPO vertinimais sakoma, kad iki 2015 metų jis sieks 9 procentus. Na ir Europa turėtų būti savotiška jungtimi tarp įvairių sektorių. Taigi, klausimas yra, kaip galima mažinti CO2 E, išmetimą ir užkirsti kelią tam, kad e, CO2 išmetimas vis labiau aktų kitose šalyse. Tai aš manau, kad čia reikia teikti para, paramą besivystančiam šalims. Pavyzdžiui, jau treji metai, kaip cementas į Europą importuojamas, tai reiškia, kad jis. Ir be kitako cementas dar ir eksportuojamas. Tai dėl pridėtinės vertės jis yra transportuojamas laivais, be kitako ir Kinija. Taigi klausimas yra, kur yra gamybos vieta ir kur reikia mažinti CO2 išmetimą. Ir aišku, tokios tendencijos turi didelio poveikio ir kitoms šalims. Na, galime kalbėti apie CO2 išmetimą Europoje, bet kita vertus e, tie didieji koncernai turi e, savo atstovybės tyrimo centrus ir kitką besivystančiose šalyse ir kitose šalyse. Toliau, finansinė krizė ir jos pasiekmes. Ir klausimas, kaip šią finansinę krizę turi finansuoti išsivyščiusios pramoninės valstybės. Aš manau, kad atsakas tai yra moksliniai tyrimai, technologijų plėtra ir čia, formuodami vidinio laikotarpio politiką, turėtume daugiausiai skirti dėmesio. Po Monti pranešimo komisija suformuluos pasiūlymą dėl pramonės politikos. Na, nu, per ateinančias savaitės ir mėnesius e, vyks energetikos taryba, o E, vasar mėnesį vyks vadovų taryba skirta energetikos politikai. Taigi mes turime skirti dėmesio pramoniniams e, klausimams ir turime pagalvoti, kaip galima būtų skatinti mokslinius tyrimus tose mano minėtose sektoriuose. Tai yra sektoriai, kuriuose energetikos poreikis yra didelis, energetikos sąnaudos yra didelės ir moksliniai tyrimai čia vaidina svarbu vaidmenį. E, negali vadovautis e, e, vien principu, tai kas yra maža yra puiku. Ne, čia yra investuojama daug. Taigi atsakai į šios klausimus yra ypač aktualūs Europai. Ir jeigu uh, norime rasti atsaką į klausimą, kaip Europa turėtų vystytis ateityje, kokiu keliu ji turėtų žengti, tai mums reikalingi techniniai sprendimai. Ir turime Europoje pradėti diskutuoti dėl skaidrumo ir atsakomumo. Taip pat labai svarbu, kad būtų sukurta Europos standartizavimo tarnyba. Daug dirbame ties REACH uh, reglamentu. Ir aš manau, kad e, visos profsąjungos pareiškė savo poziciją dėl uh, ryč reglamento ir esminiai principai turi būti skaidrumas ir atsakomumas. Manėme, kad į šį procesą reikia įtraukti ir kitas interesuotas šalis tarptautiniu lygiu. Šiandien kalbame apie CO2 emisijas, rytoj kalbėsime apie nanotehnologijas ir aš manau, kad šis procesas yra tik tais atspirties taškas. Kuo technologinių plačių požiūrių labiau išsivyščiusios mūsų visuomenės, tuo didesnis reikalavimas užtikrinti kiek manoma daugiau skaidrumo ir atsakomumo. Taip pat e, labai svarbu šalinti disbalansą, pavyzdžiui, E, mokestinius disbalansus arba disbalansus teisės aktų požiūrių. Taip pat reikia užtikrinti ir tinkamą kontrolę. Tai yra kitas elementas išplaukintis iš mūsų tyrimo. Na, yra problemų susijusių su plieno pramonės pro... vystimus ir čia reikalingos techninės platformos, kurios užtikrintų uh, tarp šakinį, tarp sektorinį bendradarbiavimą ir tai ypač pasakytina apie CO2 surinkimą ir saugojimą. Kitoje tyrimo dalyje kalbama apie CO2. Na ir atkreipčiau dėmesį į tai, kad Kinija ir JAV skiria milijoninės sumas moksliniams tyrimams CO2 srityje. CO2 surinkimui ir saugojimui. Na, europiečiai juk taip pat labai plačiai vartoja. Bet negalima sakyti, kad mes lygus su kitais, mūsų ištekliai netie pačias, todėl mums reikalingi atsakymai. Pavyzdžiui, e, yra pavyzdžių mokslinio tyrimų srityje iš, iš Vokietijos, iš Junktinės karalystės. Ir manau, kad ir tvarus iškastinio kūro naudojimas, iškastinių išteklių naudojimas taip pat yra vis dar aktualus. Ir man atrodo, reikia keisti patį požiūrį, keisti kai kurios parametrus. Na ir mūsų konfederacijoje Ką tik e, patvirtinome rezoliuciją dėl CO2 emisijų mažinimo, dėl energijos iš atsinaujančių šaltinių, e, veiksmingo energijos naudomo bei pokyčių. Jeigu norime sąžiningų pokyčių, tai manau, kad reikia atsižvelgti šis klausimas, nes tik tokiu būdu galėsime sukurti kokybiškas darbo vietas ir pasiekti, kad darbo vietos išliktų Europoje. Uh, nes nėra garantijų, kad Europoje bus kuriamas darbo vietos. Yra ir kitų pavyzdžių. Pavyzdžiui, vyksta tyrimas, kuris rodo, kad ateitie didžioji energijos gamybos dalis iš vėjo energijos bus pagaminta Kinijoje. Yra labai pavojingų produktų, kurie yra skirti vėjo jėgainėms ir tos baterijos, jų gamyba vyksta Kinijoje. Nieko su prieš, kad ten tos dalis gaminamos, tačiau klausimas yra, kokiomis sąlygomis perkeliamos darbo vietos ten, kur nekvalifikuotas darbas yra pigus. Kitas klausimas yra, veiksmingas energijos panaudojimas, čia yra milžiniškas potencialas, be kita ko statybų sektorijoje. Na ir kai susitikau su žaliųjų frakcijos atstovais, minėjau, kad labai svarbu, kuriant darbo vietas e, statybų sektorijoje, užtikrinti skaidrumą, nes būtent statybų sektorijoje daugiausiai nelegalaus darbo, darbo be garantijų, pinigų plovimo. Ir jeigu norime pasiekti, kad šiame sektorėje būtų kūrimas kokybos darbo vietos, tai turime pirmą paklausti, kaip atsiranda tos darbo vietos. Ir tai reiškia, kad mums reikia sukurti sąlygas socialiniam dialogui, visuomenės dialogui. Ir svarbu, kad Europa sukurtų prielaidas pusiausvirai tarp mokslinio tyrimų ir skaidrumų skaidrumo. Būtent ir komisija ragino sukurti tokį pagrindą. Apie tai kaip tik ir diskutuojama, kaip galėtume sustiprinti pagrindas dialogui su socialiniais partneriais. Na, kartu su socialiniais partneriais e, parengėme tyrimą, tame tyrimė dalyvavo e, profsąjungos, darbdavių atstovai. Tyrimo tema yra um, klimato kaita ir svarbu užtikrinti pokyčius, tam reikalingos prognozės. Taip pat reikia žalių darbo vietų ir užtikrinti geresnės atsiekamumo sąlygas. Apie tai kalbama REACH direktyvoje, taigi mums reikia kuo galima geresnių pasiekmių, aplinkybių, e, geresnės pasiekmių ir aplinkybių analizės. Labai svarbu, kad tyrimai, ypatingai turintuomenė sudėtingus produktus, kad viskas būtų vykdoma atitinkamai tam tikriems reikalavimams. Klimato kaita ir naujų technologijų naudojimas tapo darbo organizavimo ir um, sveikatos um, rūpybos um, sistemos tam tikrų elementų. Taigi atsinaujantys energijos šaltiniai, bioenergija, yra palanku mm, plėtrai, vystimuisi. Na ir matome, kad automobilių pramonėje yra tam tikras perinamasis laikotarpis. Kalbama apie hybridinius variklius, elektrinius variklius, bet aišku, tas procesas dar užtruks keletą metų. Taigi yra naujų partnerių, yra automobilių pramonė, ir svarbus pokyčiai šioje srityje taip pat. Anglių pramonė irgi yra svarbus elementas. Ir aišku, reikia vertinti situaciją įvairiose valstybėse. 2009 metais buvo pradėta kalbėti, buvo, pasirodė, pasirodė klimato kaitos komisijos ataskaita. Taigi tuomet Europos energetinė ta sistema buvo labai svarbi. Pažvelkime, pavyzdžiui, ir anglis sudarė labai svarbę, užėmė labai svarbę vietą energetinėme mišinyje. Pavyzdžiui, pažvelkime, pažvelkime į Lenkiją. Taigi labai svarbu parengti teisingą politiką, sureaguojant į tą situaciją. Kai 90 procentų energijos yra pagaminama iš anglių, panašu, kad reikia tą politiką kažkaip keisti. Ir pirmoji Europinė sutartis kur koordinavimas, derinimas e, buvo numatytas finansinė parama ir taip toliau. Taigi tiek aš norėjau šiandien papasakoti. Brošiūra yra e, kur kas detalesnė nei tai, kai aš ją, kaip ją, aš ją šiandieną pristačiau, bet ir taip, man atrodo, kalbėjau per demilgai. Ačiū už pasisakymą. Ir dėkoju už brošiūros ir studijos pristatymą. Ir aš labai apgalėstau, kad ne visi komiteto nariai dalyvauja šiandienos posėdėje, pristatant tokią labai svarbę strategiją, kurią būtų galima panaudoti, nes mes kalbame daugiau teorinių pagrindų, o čia yra daugiau toksai mm, praktinis situacijos pristatymas. Na ir diskusijoms laiko turime nelabai daug, nes vertėjai dirba iki pusės pirmos. Pone Šrioter, pirmoji. Ja, Dėkoju už šią informaciją. Manau, kad tokiu būdu galime tęsti diskusijas, kurios e, lietė žaliųjų darbo vietų klausimą. Manau, kad jūs palėtė daug svarbių klausimų, be kita ko socialinio dialogo. Uh, aspektas, kokio pagrindo reikėtų, jeigu norime sukurti tokį dialogą. Na ir egzistuoja puikus pavyzdys e, iš JAV ir ten profsąjungos ir aplinkosaugos organizacijos siekia pokyčių ir tai daro sėkmingos strategijos e, pagrindo. Aš manau, kad galėtume perimti kai kuriuos tos e, strategijos elementus. Mano manimu, e, aplinkosaugos komitete rengiame e, rengiamame pranešime mes žvelgiame ne vien tik į tai naujus sektorius, bet apskritai visus sektorius ir galvojame, kokiu pokyčiu reikia. E, ir daug dėmesio buvo skiriamas profesinio rengimo ir tolminesnio kvalifikacijos kelimimo klausimui. Tai yra labai svarbu, jeigu norime, kad darbuotojai nebūtų nustumti šalį, jeigu, jeigu jie surinko daug patirties tradicinėse sektoriuose. Na, e, jūs kalbėjote ir apie tos sektoriuose, kur sunaudama daug elektros energijos. Ir, ir ten yra taip pat galimybė sumažinti energijos suvartojimą ir yra bandomų projektų, pavyzdžiui, plieno pramonės rytyje. Ir jų tikslas yra pabandyti gaminti plieną, suvartojant mažiau elektros energijos. Ir tai būtų pavyzdys, kad, pavyzdžiui, bus gaminamas plieno gaminys, tinkamas vėjo jėgainėms ir, tiesą sakant, jau pačios gamybos proceso metu buvo panaudotas technologijas, kurios leido sumažinti energijos suvartojimą ir galėtų tas gaminys būti atitinkamai žymimas. Aš manau, kad šią koncepciją reikėtų toliau plėtoti. Uh, Na, Vokietijoje. Na ir nuojo darbo grupėje, kai aptarėme šį pranešimą, sutikome ir su pramonės atstovais ir, pavyzdžiui, stiklo pramonės atstovai nurodė, kad tik testume, reikia tęsti tą teisėkuros procesą susijusi su energijos taupimo priemonėmis, nes tai iš tikrųjų padidino gamybos apimtis tame sektorija ir tai rodo, kad iš tikrųjų įmanomas tas pereimas ir klasikinėse sritise link mažo energijos suvartojimo technologijų dėka, kad e, nežiūrint to pelnas nesmunka, o gamybos apimtis auga. Na, pranešime yra vienas iš centrinių aspektų. Tai yra teisę tolimesniam kvalifikacijos kelimui, tam, kad visose pramonės rytise vyktų tas pokytis. Ir man atrodo, kad čia profsąjungoms tenka klasikinis vaidmuo ir jos turėtų už tai kovoti. Ačiū. Pone Štanriuk. Euh, Ar kas dar norėtų pasisakyti, atrodo, kad ne, ponia. Na, dėkoju. Labai galiu pritarti daugam, kas sakė ponia Šrioterer. Dėkoju uh, profsąjungų konfederacijai už šį tyrimą. Labai svarbu, kad šio tyrimo rezultatai būtų aptariami labai plačiai, kad konkrečiai pasižiūrėtume ir konkrečius sektorius, kaip aktyvi profsąjungininkė stebiu ir pokyčius mano E, regione chemijos ir automobilių pramonės rytyje. Ir dažnai tenka diskutuoti apie konfliktus, kurie iškyla e, formuojant pramonės politikos ateitį. Ir labai svarbu, kad profsąjungos formuluotų pasiūlymus dėl to kelio į ateitį. Ir man labai svarbu, kad tas restruktūrizavimo procesas būtų aktyviai lydimas ir darbuotojų atstovų, kvalifikacijos kelimas, reikalavimų pasikeitimai. Visi šie klausimai mums yra ypač aktualūs ir socialistų frakcija daug dėmesio skiria šiems klausimams ir aktyviai diskutuojame dėl dokumentų skirto žaliosiams darbo vietoms ir manau, kad galėsime įnešti savo indėlį ir į tolimesnės diskusijas. Na ir kai kalbame apie žaliasis darbo vietas, tai mano manimu tikslų konfliktai galbūt kilo dėl to, kad pernelik leidžiamas į konkrečias detalės. Tai štai tiek iš mano pusės. Merci, moi je voudrais faire euh, euh, quatre observations. D'abord, s'agissant. Euh, aš pati norėčiau keturis pastebėjimus išsakyti. Pirmiausia, dėl Kinijos ir kitų panašių dalykų. Niekados neturime nuvertinti jo svarbos. Kai kas sako, kad žalieji darbai yra e, ne tarsi panacėja, bet nepamirškime, kad e, turime kalbėti apie orės darbo vietas. reikia galvoti, kaip, laim, kaip, kaip žiūrėti, kad Kinai dabar tarsi laimi konkurencingumo mūšį po Kopenhagos. Ir aplinkosaugos ar socialinė prasme sąlygos e, vargu ar bus geros. Antras pastebėjimas - mokymas. Pažiūrėjus į realią situaciją, reikia galvoti galbūt ne tik apie geresnę energetikos strategiją, bet ir, tarkim, apie būsto atnaujinimą. Bet tai yra susijęs su informacijos skleidimu ir su labai nedidelė verslo dalimi. Aš pasakyčiau, kad trūksta mobilizacijos ir neleidžia plėtotis investicijoms, multiplikuotis. Aš labai atidžiai pasižiūrėjau į tai, ką jūs siūlote. Yra labai teisingų dalykų jūsų studijoje, bet jūs, e, kalbė, jūs kalbėjote apie energetinį skydą. Man tai labai svarbus dalykas tam, kad būtų galima pakeisti elgesį daug mažiau vartoti energijos 10 procentų, tai yra galbūt nepaprastai svarbus veiksnys. Bet jeigu pasižiūrėsime į energetiką, į kainas, tai pamatysime, kad e, ši elektros energijai skiriama suma yra atvirkščiai proporcinga pajamoms žmonės e, turi daugiausiai savo pajamų, kai kurie skirti energetikos e, energijai. Taigi, kaip mes galime galvoti apie tai, kaip pakeisti jų elgesį, nepasiūlydami geresnės pusiausvyros. Galiausiai norėčiau jūsų paklausti apie anglies šachtas, kurios netitinka standartų, pasižiūrėkime į, Prancūz... į Ispaniją, į Vokietiją, jos nėra pelningos, joms reikia valstybės pagalbos. Komisija 2014 metais siūlo nutraukti jų veiklą ir kai kurios valstybės e, narės taryboje ketina siūlyti 2018 metus o parlamentas yra kviečiamas prisijungti prie diskusijos. Tai gal paaiškintumėte man tuos keletą dalykų. Dėkuoju Jums už klausimus. dėl informacijos. Pirmoje ataskaitoje apie klimato kaitą mes kalbėjome apie tai, kad reikia iš anksto planuoti darbo vietas ir geriausias dalykas apie tai informuoti žmonės, kitaip daug ko nepasieksi. Po paminėta žalioji knyga reikia pasakyti, kad nereikia. Uh, naudotis žaliomis darbo vietomis ir sakyti, ir sudaryti žmo, žmonėms neprognozuojamas darbo sąlygas, netikrumą dėl tų darbo vietų. Man atrodo, kad prieš keletą savaičių e, PBO, EBPO atliko tyrimą Ir jame taip pat kalbama apie tai, kad pramonė turės tapti žalesnė ateityje. Kalbame apie nanotehnologijas atsinaujinančią energiją. Tai turėtų išlaisvinti naują potencialą. Ir galime sakyti, kad visas darbo vietas e, šie dalykai paveiks atsiranda pavojus, kad susidarys įtampa, nes atsiras opozicija pasipriešinimas tarp seno tipo ir naujo tipo darbo vietų. Ir kartais rizikuojama pasiekti netinkamų rezultatų, nes žmonės pradės baimintis ir neužtikrins reikiamos dinamikos. Mes kalbame apie tai, kad visos darbo vietos turi tapti žalesnės Mes norime, kad tai įvyktų kaip galima sklandžiau, tai būtų toks žingsnis į priekį. Komisija ir Belgija, kaip pirmininkaujantis šalis, nori sukurti Europos sistemą, kuri leistų galvoti apie būsimą restruktūrizavimą. Mums reikia priemonių, kurios leistų pasižiūrėti, kaip e, galime atlikti pirminį darbą, kaip pasirengti galėtume ateičiai. Reikėtų pasižiūrėti į socialinės ir kitas ekonominės pasiekmes galimas. Ir mes e, šioje srityje dirbdami, kaip galima daugiau bendradarbiausime su nevyriausybinis organizacijomis dėl kainų energetikos tarybos susitikimas vyks gruodžio mėnesį. Susitiks valstybių ir E, vyriausybių vadovai susitiks vasario mėnesį. Atsiprašau, lapkritį. Ir reikia prisiminti, kad ilgainiui didesnės kainos prastai veikiantiems sektoriams sukels labai daug sunkumų. ir nukentės ilgainiui vargingieji gyventojai. Mes turime plėtoti sąlygas, turime pasižiūrėti į kainas ir sąlygas dėl anglijas. Pereinamosios priemonės. Aš kalbėjau kaip profsąjungo atstovas, bet jūs man patikite klausimą, tai ieškosiu atsakymo. E, aš negaliu jums paprastai atsakyti ir galiu tik pasakyti, kad e, situacija darbo rinkoje krizės laikotarpiu yra labai trapi, sudėtinga, pavyzdžiui, Ispanijoje. Dėl to e, matome, kad Ispanijai klostosi sunkiai tai reikia pirmiausia iškoti trumpalaikių sprendimų. Dėl anglies praeitie buvo e, sukurta sistema dabar galime sakyti, kad mums reikia Europos energetikos politikos, jeigu norime išsaugoti solidarumą. Aišku, problemų neišvengsime. Su komisarė Krius per ankstesnę komisijos kadenciją kalbėjome apie energetikos rinkos e, liberalizavimą. Mums Pavyzdžiui, Estijai, Latvijai labai sunku išspręsti Gazpromo keliamas problemas. Mes turime suvokti, kad Europai reikės rinktis kitą energetinį modelį, bet kol kas finansų rinkos tuo nesidomi mums reikės e, tam tikrų procedūrų, kad patrauktume investuotojus. Taigi reikia peržiūrėti politiką dėl ciklinių dalykų. Nežinau, ar dabar reikia apie tai kalbėti, esant tokiai rimtai krizė. Aš tikiuosi, kad bent jau kai kurie iš mūsų tikrai e, įsiklausys į tai, ką jūs pasakėte. O dabar rytinę, rytinį posėdį baigėme. Susitiksime lapkričio 8-9 dienomis.